Καλημέρα σας. Περιμένοντας να γίνουμε έξι τουλάχιστον τα μέλη. Labas rytas, palūkėkime, kol kolegos susirinks, kai kurie informavo, kad jie yra pakeliui į šią posėdžių salę. Norėčiau pirmą paminėti svarbiausią klausimą tai yra susirašinėjimas su generaliniu deklaratoru, užsienio reikalų direktoratu klausimą. Mes susitarėme dėl procedūrų, kuriomis vadovausimės, kai reikės ap, aptarti nepeticinius klausimus. Kas... Kadangi iškilo klausimas, kas yra peticija, kas yra ne. Visi klausimai yra užfiksuoti atitinkamai registre, protokole ir tada tos mm, nepeticijos gali būti tam tikrų atvejų paverčiamis peticijomis. Kitas klausimas - lankytojai. E, e, komandiruotės išvykos Buvo pateikta pirmininkaujančiojo informacija, kad e, po kreipimusi į buziką dar nėra konkretaus atsakymo. Buvo paprašyta patvirtinti kelionę į Rumuniją. Tačiau kelionė į Rumuniją turėjo būti traukta į tų komandiruočių sąrašą ir reikėtų tik tai apsispręsti dėl datos. Kalbant apie aplinkosaugos srities teisės aktų įgyvendinimą, koordinatoriai nusprendė, kad reikėtų pakviesti ir komisijos narį Potočniką į komiteto posėdį. Galbūt gruodžio mėnesio posėdėje ir aptarti aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimą bei e, pasirengti būsimam komunikatui šią temą. Komunikatui, kuris bus pakalbas ateityje kalbant apie peticijų autorių dalyvavimą ir galimybę jiems atvykti į mūsų komiteto posėdį, koordinatoriai nusprendė, kad laikantis darbo tvarkos taisyklių, peticijų autoriai turi teisę dalyvauti komiteto posėdyje, jei komiteto pirmininkas pritarė ir buvo dar kartą nus... Taip pat koordinatoriai nusprendė, kad reikės dar priimti sprendimą dėl to, kiek peticijų autorių bus galima pasikviesti ir kad komiteto, kad posėdžio pirmininkas gali nuspręsti, kiek laiko duoti peticijų autoriams pasisakyti. Ir taip pat, reikia, kad reikia darbo tvarkės, komiteto posėdžio darbo tvarkės sudaryti taip, kad būtų suteikta galimybė peticijų autoriams uh, dalyvauti komiteto posėdėje ir išdėstyti savo atvejį. Koordinatoriai taip pat nusprendė, kad parlamento narė Silvana Kochmerin išaldė frakcijos renks komiteto pranešimą dėl ombudsmeno biudžeto projekto 2012. Taip pat buvo nuspręsta, kad, bendras, kad bus surinktas bendras posėdis su Libė komitetu dėl bakarinių teisų hartijos įgyvendinimo. Tačiau dar reikės apsvarstyti, dar klausimo darbo atvarkė ir turinį reiks apsvarstyti kitame posėdėje. Koordinatoriai taip pat mm, gavo, sulaukė e, par, parlamento pirmininko Buzeko laiško dėl Famagustos Kipro. Ir taip pat mm, buvo aptartas preliminarus gegužės mėnesio darbo tvarkės posėdis. Dėl Famagustos jos klausimų veikia aukšto lygio darbo grupė dėl santykių su Turkijos pusė. Ir ponas Buzekas visapusiškai ragina svarstyti Famagustos problemą po to, kai jungtinės tautos priėmė atitinkamus sprendimus. Taigi tai yra koordinatorių sprendimai. Pone Bosinar, labas rytas. Panas Vylandas, prašau. Ja, ich möchte mich, norėčiau padėkoti, kad pirmą kartą pateikiant apibendrinimus ir informaciją nurodyta galutinė data, iki kada reikia pateikti savo peticiją ir kad galima ir pateikti pakeitimus raš, e, žodžiu. Tai turi tapti taisyklė ateityje. Ir visiškai kitame kontekste aš skaičiau, kad Ispanijos ombudsmenas atsisakė atvykti į posėdį arba pasitarimą. Norėčiau paklausti, dėl kokių priežasčių, ar netiko data, gal jam tas, tas, tas dalykas pasirodė per daug sudėtingas, nepriimtinas. Aš manyčiau, kad koordinatoriams reikėtų vis dėlto susitarti dėl to, kad reikėtų pakviesti kartas nuo karto ir atskiros valstybės ombudsmaną. Atsakymo kopija, sekret, kurios sekretoriatas su, sulaukė iš Ispanijos ombudsmeno, buvo pridėta prie koordinatorių darbo atvark, prie koordinatorių skirtų dokumentų. Jeigu pagidaujate, jūs galite tą dokumentą gauti, tačiau tai, tas dokumentas yra, egzistuoja tik ispanų kalba, bet jeigu pagidaujate, mes galėsime jums duoti jį. to have the letter of the Spanish. Okay, you'll have it in. in okay. Gerai, gausite to teksto kopiją. Äh, äh, Norėčiau paprašyti, kad äh, šitą atsakymą tiesiog apsvarstytume komitete. Iš esmės mes norėjome, kad komiteto nariai, iškilus problemomis valstybėse narėse, kad peticijos komitete arba kitame komitete būtų tiesiog pasikeičia mama nuomonėmis su ombudsmanu. Ir šiuo atveju labai apgailestautina, kad ombudsmanas, kurį kviečiame į savo posėdį, negali atvykti. Būtų be naudinga su juo pasikeisti nuomonėmis. Žinoma, galima ginčytis, kokią formą reikėtų su juo aptarinėti tuos visus klausimus. Žinoma, mūsų tas gestas buvo tiesiog draugiškumo ženklas, galbūt jis netaip suprato mūsų kvietimą, tačiau kitą kartą, ko gero, vis dėlto reikėtų kviesti kitų valstybių ombudsmanus, uh, kad vieni kitiems padėtume, išsiaiškintume ir, žinoma, kitame posėdėje galėsime ir įsigilinti į Ispanijos ombudsmeno atsakymą. They've been translating for me part of this uh, short letter. Aš, man buvo parengtas to, ombud, tos ombudsmenės iš Ispanijos vertimas, laiško vertimas ir ji aiškina, kad tai nepriskirtina jos kompetencijai, kad tai yra Ispanijos teismų kompetencijos rytis. Tačiau jūsų pasiūlymas visai neblogas. Tuo atveju, jei Sulaukėme daug panašių peticijų iš vienos valstybės ir jeigu ombudsmenas mano, kad Tai, kad, kad, jis, kad jis ar jį galėtų nagrinti tą klausimą, galbūt tą ar galėtume apsvarstyti. Taip, ponia Aukena. Uh, Atsiprašau, aš ne, nepastebėjau pono Busutilo. Okay. Gerai, prašau. Uh, Noriu pasakyti štai ką. Manau, kad tai geras pasiūlymas, nes ge, ge, ge, geros administ, ger, geras administracijos darbas yra susijęs su skaidrumu ir nemanau, kad būtų kad reiktų ombudsmeną kviestis į, ir renkti uždarą posėdį, tai prieštarautų visam mūsų siekiui skaidraus darbo ir, gal, ir, ir visuomenės dalyvavimo užtikrinimo. Mes to reikalaujame iš valstybių narių, bet manau, kad tai turėtų būti geros šio laikinės administracijos darbo dalis. Ir jeigu matome, kad iš vienos valstybės atina daug panašių skundų ir jeigu mes manome, kad tos, ir mes manome, kad tie, tos klausimus reikėtų, turėtų spręsti valstybės administracija, o jie sprend, jie keliami kitur. Aš suprantu, kad galima renkti uždarą postį, bet nemanau, kad tai būtų tinkama daryti pasikvietus ombudsmeną. Ačiū, ponė pirmininkė, aš noriu pasisakyti kitą temą, bet aš pusę dešimt turiu eiti balsuoti į kitą komitetą ir todėl norėjau uh, pristatyti e, darbo grupės pasiūlymą dėl, dėl Jugend Amt ir aš e, norėčiau pasakyti, paraginti kolegas, kurie nori dirbti šioje darbo grupėje, pareikšti tai, nes mes nuolatos sulaukime skundų šią temą ir reikia tuos tuos skundus suklasifikuoti ir išsiaiškinti, kurie yra priimtini ir kuriuos reiktų svarstyti, ne, nes ne visada reikia visus skundus svarstyti. Ir tiesiog juos surušiuoti, tuos skundus, kad galėtume geriau juos e, apdoroti ir apsvarsyti tuos, kuriuos reikia svarstyti. Tai čia būtų pirmas mūsų darbo etapas. Kitas etapas - parengti palyginamąją studiją, kur, apie kurią kalbėjome su kolega iš Vokietijos. Ir ten išanalizuoti metodus ir procesus, kurie yra aktualūs Europos piliečiams šiuo atveju tai būtų dviems valstybėms aktualūs metodai ir išsiaiškinti, ar yra kažkokių tai e, skirtumų lygnant su kitomis valstybėmis, ar kažkokių netitikimų e, kalbos arba tautybės pagrindu, ar tai kažkokiu kažkaip netitinka įstatymų, ar tai yra diskriminacija, atlikti palyginamąją studiją ir tas dokumentas galės mums e, pasitarnauti kaip pagrindas tolesnių pasiūlymų teikimui. Taigi aš norėjau tiesiog pasakyti šią temą ir paraginti jūs prisijungti, dalyvauti toje darbo grupėje. Like... Kaip girdėjote, ką tik buvo išsakytas kvietimas norintiems dalyvauti toje darbo grupėje, dirbti, prisijungti. Ponas Majer. Aš norėčiau, kad mes geriau suprastumėte, ką atsakė Ispanijos ombuds manas. Buvo išsiustas kvietimas atvykti ir paaiškinti situaciją, tačiau laiške, atsakymo laiške, kolegė ombudsmenė e, rašo, kad ji negali atsižvelgti į šitą prašymą ir negali atvykti. Ir sako, kad ji savo nuomonę išsakiusi interneto puslapyje ir taip pat parlamento komunikacijos skyriuje, taip pat Ispanijos konstitucinis teismas esą išsakė savo nuomonę ir pagal konstitucijos e, teismo sprendimą ji negali atvykti ir nėra įgaliota atvykti tiesiog ir pateikti informaciją parlamentui. Also wir sollten zwei Dinge trennen. Reikėtų atskirti du dalykus. Vienas dalykas yra ombudsmano išklausimas arba atstovo išklausimas mūsų komitete. Ir aš vis dėlto manyčiau, kad ombudsmanas turėtų pareikšti savo nuomonę dėl teismo sprendimo. Tuo labiau, kad ne visi teisiniai procesai Ispanijoje jau yra pasibaigę. Kitas dalykas ombudsmano galima pasiteirauti, kaip jisai atsižvelgia į piliečių skundus dėl bylų teismuose ir taip pat dėl sprendimų perduoti bylą į Luksemburgą, vis dėlto turėtų pateikti tam tikrą nuomonę. Todėl mes turėtume vis dėlto pasistengti, pasikalbėti su sekretorijatu siekiant, kad pasirašant ateityje tarptautinės sutartis būtų numatyta ir galimybė pasikviesti į komitetą tam tikrus asmenis, šiuo atveju ombudsmanus. Kitas dalykas, taip kaip ir elgėsi kiti komitetai, kviesdami ministrus prieš tam tikrai valstybei pirmininkauti, lygiai taip pat mes prieš padedant tam tikros valstybės pirmininkavimo laikotarpiui galėtume kreiptis į ombudsmaną. Pavyzdžiui, mūsų komitetas galėtų pasikviesti į posėdį pirmininkaujančios valstybės ombudsmaną ir su juo tiesiog pasikalbėti atvirose diskusijose, kad galėtume išgirsti iš to kolegos, išgirsti visą mums svarbę informaciją. Jeigu jis to pageidautų, gali posėdis būti uždaras, tačiau iš esmės aš pasakyčiau už viešus posėdžius. Viskas, žinoma, priklausytų nuo tų bylų, kurios būtų, sakykime, nagrinėjimos konkrečioje valstybėje. Just, Aš esu lengvai sukrėsta Ispanijos ombudsmeno atsakymo. Ten kalbama, tarsi čia kalbėtume apie kažkokius labai opius, subtilius klausimus, kur kažką galime pažeisti, kažkokias taisyklės. Man kartais atrodo, kad Ispanijoje tikrai yra problemų su ombudsmenu, jau anksčiau man ta mintis yra kilusi labai daug somuspenų yra, o, o bendradarbiaujama tiek Danijoje, tiek kitose šalise ir jokių problemų nekyla. Man tikrai netrodo, kad toks elgesys somusmenų yra tinkamas. Tai yra tautos atstovybė, tai ambasmenas turėtų būti tautos balsas, kalbant, e, kalbant su vyriausybės ir administracijos institucijomis. Tiesiog norėjau pasakyti, kad esu labai nustebusi. Any or shall we Ar turė, norėtumėte daugiau apie tai padiskutuoti? Kitame posėdėje galbūt sukonkretintume savo požiūrį į ombudsmeno darbą apskritai. Gerai, tai paliksime šitą darbą kitam posėdžiui. Ačiū. by Mr. Sandro Mici. Pereikime prie peticijų. Pirmoji pateikta pono Sandro Mici iš Maltos dėl žvejybos harpūnų, dėl žvejybos licencijų išduodamų Maltoje. Uh, Peticijos autorius nėra atvykęs, taigi žodį suteikiu ponui Skalko iš komisijos. Thank you, Chairman. Uh, Ačiū pirmininkė. Komisija nori padėkoti peticijos autoriui už tai, kad iškėlė šitą klausimą susijusi su atitikimu 197 e, reglamentui 2006 metų. Komisija yra patikusi atsakymą peticijos autoriui, kad e, draudžiama žvejoti žeberklais dėvint akvalangą. Tai yra viduržėmio jūros reglamento nuostata. Nuo 2007 metų tas reikalavimas yra taikomas ir jis yra taikomas visoms viduržėmio jūros regiono šalims. Ir taigi tokios yra nuostatos dėl žvejybos žieberklų. Tai užtikrina vienodas sąlygas žvėjams iš visų viduržėmio jūros regiono valstybių. Norėtume pabrėžti, kad gavę antrą pranešimą iš peticijos autoriaus. Komisija kreipėsi į Kipro institucijas, kadangi gavome žinių, kad Kiprė buvo išduodamos licencijos žvejoti žeberklus su akvalangu. Taigi mes susisiekėme su Kipru, norėdami išsiaiškinti, ar iš tiesų Kiprė tas draudimas yra taikomas. Ir buvo patvirtinta, kad įsigaliojus viduržėmio jūros reglamentui, žvininkystės direktoratas Kipre daugiau nebeišduoda tokių licencijų ir laikosi reglamento nuostatų. Taip pat jie mums pateikė duomenų dėl užfiksuotų pažeidimų dėl žvejybos e, žeberklais 2010 metais Kipre. Ir dauguma tų pažeidimų yra susiję su tuo, kad buvo žvejojama žeberklų dėvintą kvalangą komisija dėl to padarė išvadą, kad Kipre tas draudimas nėra tinkamai įgyvendinamas. Tokį atsakymą mes pateikėme peticijos autoriai. Ah. Thank you, Madam Chair. Um, uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat dėkoju komisijai už paaiškinimą. Du punktus norėčiau paminėti. Visų pirma, dėl žvejybo žeberklais kitose, kitoje šalyje, tai yra būtent Kipre. Peticijos autorius pasidomėjo ir sužinojo, kad licenzijos Kipre yra išduodamos tokiai žvejybai. Ir bėda ne ta, kad tos licenzijos yra išduodamos kitoje šalyje, bet bėda ta, kad jo gimtojoje šalyje tokia licenzija jam nėra išduodama. Ir yra aišku, kad pagal ES teisės aktą žvejyba žeberklais tam tikrais atvejais yra draudžiama. Su to aš sutinku. Dėl to džiaugiuosi, kad tai buvo aiškiai patvirtinta, džiaugiuosi taip pat dėl to, kad buvo susisiekta su Kipru ir jiems priminta, kad tokia praktika yra daugiau nebeleidžiama. Tačiau vis tiek lieka nemažai sunkumų pačiam peticijos autoriui. Šis asmuo išsiaiškino, pamatė, kad jo gyvenimo kokybė, kadangi jo gyvenimo kokybė priklauso nuo, nuo žvejybos, o dabar jo įprastinė veikla nuo 2007 metų birželio mėnesio yra laikoma nelegalia. Ir todėl mes čia Briuselėje galime pasakyti, kad tai yra nelegalu ir viskas, bet įsivaizduokite, žmogus <coughs> turi šeimą ir visą laiką vertėsi tokią veiklą ir staiga nuo 2007 metų sausio mėnesio jam yra staiga liepiama pamiršti šitą savo veiklą, ją daugiau nebeužsiminėti ir ieškoti kitų pragyvenimo būdų. Ir manau, kad komisija turėtų ir iš šios pusės pažiūrėti į šį reikalą. Nepakanka, mano nuomonė, tiesiog pasakyti, kad draudžiame žvejybą žeberklai su akvalangu. Siekiant sudaryti vienodas sąlygas. Taip sako komisija, kad dėl to yra draudžiama tokia žvejyba, bet norėčiau, kad komisija paaiškintų, kokias vienodas sąlygas ta žvejyba žeberklus akvalangus sudaro. Uh, ar vienodos sąlygos susidaro pavieniams žvėjams ir trala, žvejybos tralams, dideliems žvejybos laivams. Aš norėčiau, kad komisija ir iš šios pusės pažvelgtų iš tą klausimą, kokias alternatyvas jūs galite tada pasiūlyti pavieniams žvėjams arba smulkioms žvėjų bendruomenėms, kurių pagrindinis pragyvenimo šaltinis taiga buvo uždraustas. Ir manau, kad komisija turėtų parengti informaciją ir ją pateikti peticijos autoriui dėl to, kokios alternatyvos jam atsiveria. Nepakanka pasakyti žmogui, kuris visą laiką vertėsi žvejybą ir tai buvo pagrindinis jo pragyvenimo šaltinis. Ir jam staiga pasakyti, kad tavo veikla nuo 2007 metų yra draudžiama. Turime numatyti alternatyvas ir komisija turėtų tokią alternatyvą pateikti ir paaiškinti žvėjų e, bendruomeniai, kad nors jų įprastinė veikla yra draudžiama, bet jie gali užsimti vieną ar kitą alternatyvę veiklą. Norėčiau išgirsti iš komisijos tokį paaiškinimą. Ačiū. Koordinatoriai tikrai ilgai diskutavo vakar vakare, kaip užtikrinti, kad pakaktų laiko uh, E, peticijų svarstymams ir, ir neįtraukti darbo tvarkę punktų, kuriuos svarstyti yra beprasmiška. Tokių klausimų reiks tikėtis ir ateityje. O kaip su banginiu medžioklė? Nolatos tas klausimas teikiamas. Mes draugė su komisija turėtume susėsti ir mes kalbame apie tai, e, kaip spręsti šį klausimą, nes draudžiamas vienas žvejybos metodas. Aš manau, kad būtent tai reikia svarstyti. Manau, kad nėra tinkama, kad mes prašome komisijos, kad būtų leidžiamas mūsų laikas. Taryba ir parlamentas kuria teisės aktus. Mes esame patvirtinę šį teisės aktą ir tokie metodai yra draudžiami. Aš manau, kad visiškai beprasmiškai yra sėdėti čia ir diskutuoti tai. Mes tokiu būdu pradėsime gilintis ir keisti visus teisės aktus. Ir paaiškės, kad viskas yra galima arba bet kas gali būti draudžiama. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nesutinku su kolege, kuri teigia, kad peticijos iš piliečio svarstymas yra laiko švaistimas. Manau, kad būtent priešingai reikia daryti. Kai kažkas mums teikia peticiją, nes to žmogaus pragyvenimui, išlikimui išliko grėsmė. Mes jau bent, galime padaryti bent tiek, kad pateikti atsakymą, net jeigu tai yra atsakymas, kuris tam asmeniui nepatiks, bet mes privalome pateikti atsakymą tam asmeniui ir jo šeimos nariams, ir nes negalime sakyti jokių būdų, kad tai yra laiko švaistimas. Todėl aš primiktinai reikalauju, kad komisija atsakytų, kokias alternatyvas jis siūlo žmogui, kurio pragyvenimo šaltinių iškilo grėsmė, tai yra jis nebeturės iš ko gyventi. Θεωρώ βεβαίω ότι. Α, yes, Mr. Yeah. Ich denke, das Grundsatzproblem. Pagrindinė problema yra ta, kurią suformulavo kolega. Iškyla ir žemės ūkio srityje, kur yra vykdomos įvairiausios reformos, daug kas yra draudžiama ES mastu, tačiau vis dėlto mes turime stengtis, kad gyventojai mums pritartų, sutiktų su mūsų politika ir kad, mano minimo atveju, žemės ūkio darbuotojai matytų kokią nors alternatyvą kolega kalba ne apie draudimą, bet apie tai, kad šitas draudimas buvo toksai staikus ir kad nebuvo aišk... pasiūlyta jokios alternatyvos. Būtent šiuo aspektu aš pritariu kolegai. Kitas dalykas, ar komisija turėtų pateikti tą alternatyvą ar kitus išgyvenimo variantus. Kita vertus šitą įstatymą prieimė ir vadovų taryba, ir parlamentas. Taigi yra priimtas įstatymas ir jį reikėtų įgyvendinti. Kitas dalykas, ką reikėtų dabar daryti. Nežinia, ar reikėtų gražinti šitą įstatymą arba šitą peticiją ankstesniam komitetui, kuris turėtų tiesiog atsakyti peticijos autoriui. Kaip ten bebūtų, dialogas tarp Briuselio ir uh, peticijos autoriaus ir žinoma e, jo šalies, šiuo atveju Maltos, taip pat turėtų vykti. Aš nežinau, koks komitetas tuo metu buvo atsakingas už šitą įstatymą. Ir ko gero, tas komitetas turėtų įsigilinti į šitą klausimą ir paaiškinti, kad draudimas yra vienas dalykas, o alternatyvų nurodymas gyventojams turėtų būti uh, Kitas dalykas, būtent alternatyvų pateikimas gyventojams yra tas aspektas, į kurį nebuvo įsigilinta. Ateityje mes, leisdami įstatymus, turėtume stengtis, kad jų e, esmei pritartų gyventojai. Kitas dalykas, kad mes tiesiog neatimtume iš gyventojų jų egzistencijos E, pagrindų ir kitas dalykas, mes turime užkirsti kelią e, nelegaliems veiksmams šiuo atveju žvejybai. Νομίζω ότι το πράγμα έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι το νομικό. Iš tikrųjų, manau, kad šis atvejis susijęs su dviem dalykais, su teisiniais aspektais, kurių negalime ignoruoti. Negalime kažkokiu vienu konkrečiu atveju imti uh, ir atmesti teisės aktą, prie kurio atsiradimo mes prisidėjome, ponė Aukiant tuo požiūriu yra teisi. Ir būtų naudinga grįžti prie klausimo, kuris nėra išskirtinis, unikalus, tai yra poveikis tam tikrai bendryjai, tam tikrai bendruomenėje asmenų. Taigi pono Jaro pasiūlymas, pagal kurį reikėtų uh, paprašyti komisijos arba žvejybos komiteto pasiūlyti alternatyvą nėra pats blogiausias pasiūlymas. Tai bent jau reiškia, kad mes bandome um, spręsti savo pačių primto teisės akto poveikį, mes netmetame, ne, nebandome e, šio teisės akto anuliuoti. Komisijos atstovė, ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū nariams. Aš sutinku su jūsų patikta analizė. Iš tikrųjų, čia iškyla du dalykai. Visų pirma, peticijos autorius teigia, kad Kipre tokia veikla vykdoma ir jeigu tas asmuo turi įrodymų, jog Kipri, Kipro žvėjams išduodami leidimai vykdyti tokią, užsimti tokią žvėjybą, mes norėtume, kad jis dar kartą patiktų skundą dėl to. Kontrolės uh, užtikrinimas yra valstybės atsakomybės dalis, komisija turi priemonių ir galimybių tikrinti, ar ta kontrolė gyvendinama ir mes stengiamės pasinduoti turimomis priemonėmis, aiškindamėsi, kad taisyklės būtų tinkamai įgyvendinamos. Kalbant apie kitas alternatyvas, antras klausimas yra socialiniai ir ekonominiai aspektai. Tai yra tų nuostatų poveikis žmonių uh, gyvenimams. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad šiame reglamente kalbama aptarti daugybę žvejybos aspektų. Taip pat žvejybos rūšis, kurios lab, labiausiai veikia išteklius ir aplinką. Velkami tinklai, pavyzdžiui, tralai, tai yra jų poveikis, netgi žvėjų asociacijos e, svarstė šį aspektą. Taigi šiame reglamente yra numatė daugybė apribojimų ir draudimų, kurie taikomi žuvininkystės sektoriui ir žvejybos sektoriui. Kalbant apie alternatyvas, norėčiau Jums priminti, kad egzistuoja Europos žvejybos fondas, kur, kur, kuris teikia uh, E, lėšas e, e, veiklos perorientavimui. Ir siūlyčiau, kad tas žvėjys susisiektų su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir išsiaiškinti, kokios galimybės yra jam pakeisti veiklą pasitelkiant tas lėšas. Kuri, nes ši žvėjyba pagal galiojantį reglamentą yra neteisėta. Okay, anything to be added to this explanation? Are... Ar kas nors norėtų ką nors pridurti? Pone Busutilai, ar jūs tenkina patiktas atsakymas? Yes, I'm satisfied on the first point, that is to say. Taip, aš esu patenkintas dėl vieno dalyko. Tas žmogus tikriausiai ne, nežinojo, kad e, toks, tokia žvejyba draudžiama, nes jo draugai Kiprė sėkmingai toliau taip pat žvejoja. Taigi, ta žvejyba uždrausta ne, visose valstybėse. Tačiau kitas dalykas nėra toks aiškus. Manau, kad mūsų komitetas turėtų jam atsakyti ir pateikti informaciją apie tai, kokios alternatyvos egzistuoja, ką dar jis gali rinktis. Jam reikia susirasti, jam reikia pakeisti savo gyvenimo būdą, rasti kitą pragyvenimo šaltinį. Ir manau, kad mūsų komitetas, o ne kitas komitetas turėtų pateikti konkrečią informaciją, kuris turėtų kreiptis. Uh, kad susirastų pagalbos ir kad susikurtų gyvenimą iš naujo. Pone pirmininkė, aš niekada nesakiau, kad reikia nepaisyti įstatymų ar jų nesilaikyti. Tiesiog sakau, kad šiuo, jeigu šiuo teisės aktu šeima netenka pragyvenimo šaltinio, mes turime bent jau suteikti informaciją. Ačiū. Also, Kollege Bussetil hat recht, ich würde trotzdem die Erweiterung Aš manyčiau, kad būtų naudinga tam peticijos autoriui atsakyti, nurodant galimybę kreiptis į e, žuvininkystės komitetą. Tačiau, žinoma, teisu, teisinga būtų kreiptis į komisiją, tačiau kita vertus, mano manimu, e, žuvininkysės komitetas taip pat galėtų padėti suformuluoti atsakymą. Aš puikiai žinau, kad reikėtų pagalvoti apie alternatyvas. Tai galėtų padaryti ir komisija, ir tinkamas komitetas. Ir kad abi institucijos vienu metu atsakytų, kad vienas nepateiktų atsakymą iš karto, o kito atsakymo reikėtų laukti labai ilgai. Todėl manyčiau, kad komitetas ir komisija turėtų artimiausių metų parengti kompetitingus atsakymus, tuo labiau, kad iš komisijos atstovės supratome, jog Malta taip pat turėtų atlikti savo užduotis. Vienas dalykas yra draudimo įgyvendinimas, kitas dalykas yra aktyvi valstybių veikla, nurodant alternatyvas patiems žvėjams. Ε, βεβαίως πρέπει να στείλουμε μια επιστολή στον αναφέροντα, αφού έχουμε όλες αυτές. Atrodo, kad reikėtų nusiųsti atsakymą peticijos autoriui, nes mes turime visą informaciją ir tuo pat metu atsižvelgiant į komisijos atstovės pateiktą atsakymą, taip pat į, reiktų pasirūpinti, išsiaiškinti, kad, tai atrodo, kad tas teisės aktas negalioja Kiprui. Reikia tai išsiaiškinti, tai yra kitas aspektas susijęs su šiuo atveju svarstymu. Mes negalime. Taip pat reikia užtikrinti, kad visi parlamento nariai turėtų galimybę užduoti klausimus komisijai. Pone, taigi, arba ponas Busutels, arba ponas Jaras, arba, arba ponė Auken. Uh, parlamento vardu turėtų pateikti klausimą, tokį klausimą komisijai, parlamento vardu ir pasižiūrėti, koks būtų atsakymas. Tai, tai turėtų būti žuvininkystės komitetas, kuris turėtų užduoti šį klausimą. Aš Austrija negaliu būti žuvininkystės e, ekspertė, Reikėtų išsiaiškinti, ar tas e, pilietis yra vienintelis, kurį palėtė šitą problemą, ar tokių yra daugiau. Reikėtų plačiau pažvelgti šitą klausimą. Žinoma, aš nesu žvejybos ekspertė, nenorėčiau, kad ta diskusija išsiplėstų, tačiau reikėtų pasiaiškinti, ar e, tai yra vienintelis atvejis, vienintelis pilietis, o gal tas įstatymas palėtė daug tos visuomenės atstovų. I had mentioned this in my suggestion. Also, I... Taip, aš e, tą ir pasakiau. Aš pasakiau tai kalbėdama angliškai. Taip, kadangi kolegė išreiškė susidomėjimą, tuo noriu pasakyti, kad tai yra labai nedidelė žmonių bendruomenė ir jie tiesiog e, žvejoja žeberklų su akvalangu ir iš to jie pragyvena. E, Tai yra tikrai labai maža žvėjų bendruomenė, nedidesnė nei 50 žmonių, kalbant apie. Tai, tai tiek apie Maltą, bet aš įsivaizduoju, kad Kiprė tai irgi nedidelė žmonių bendruomenė. Tačiau kad, vien tai, kad tai yra nedidelis kiekis žmonių, nereiškia, kad mes turime nekreipti dėmesio į jų gyvenimo būdą ir į, į jų gyvenimų pasikeitimus uždraudus šį žvejybos metodą. Θα του ανοιχτή, περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες και τα ξαναλέμε. Taigi, tos peticijos svarstymas neužbaigtas, ga, lauksime tolesnės informacijos ir dabar pereiname prie kit... 2007-ųjų peticijos numeris 980, kurią pateikė Danijos Britis Torkiltocen dėl greitkelio tarp Kiplevo ir Sonderborgo Danijoje. Peticijos autorius yra čia, salėje. Ir žodis suteikiamas jums, prašau, ponė. Una non affaire. Ok. So you are ready yeah. to... Jeigu esate pasiruošęs, prašau. Ah. Ja, mit navn er Torkel Thorsen. Jeg er dansk statsborger og er mødt her i dag for endnu en gang at forklare... Torkel Thorsen ir er atvykau norėdamas jums paaiškinti, kaip yra įgyvendinamas kelių statybos projektas, tai yra 982.07 dokumentas ir kaip to projektų įgyvenimo metu yra pažeidžiama e, direktyva Natūra 2000. Taigi šita, mm, tas dokumentas Natūra 2000 tiesiog yra neįgyvendinamas, kadangi šiame, šioje, šioje srityje, šiame, šioje teritorijoje yra statoma labai daug greitkelių. E, į gamtą patenka daug daugiau teršalų, negu buvo numatyta ir apskritai kyla didžiulė rizika e, gyvūnams, be kita ko paukščiams ir varlėms. Per draustinį tiesiog yra tiesiamas greitkelis ir naikinama viską, kas šliaužia, kas gyva, kas ropoja. Ir šiuo projektu yra pažeidžiama Habitat direktyvos šeštas straipsnis, kadangi nebuvo įsigilinta, kokie pavojai gali kilti tiesiant šitą greitkelį, bet to anglies e, dioksido ir taip pat e, e, anglies dvideginis naikina ozono sluoksnį ir taip toliau. Vakaruos, vakarinėje dalyje tiesiog sustiprės su, intensyvumas, transporto intensyvumas Ir visa tai rodo, kad nebuvo atlikti tikslus skaičiavimai ir apskritai šiame regione pasikeis bet kokia um, ekonominė veikla. Todėl reikia pagalvoti apie apibendrintą poveikį aplinkai bet tu reikia prisiminti, kad į šitą regioną reikia atvežti tūkstančius tonų kalkės, kad būtų galima sustiprinti dirbožėmį, o be to kalkių dulkės tiesiog sklinda dešimtimis kilometrų po visą regioną ir todėl gali būti padarytas dar didesnis poveikis aplinkai. Taigi pavojus yra didžiulis, tačiau galima tiesiog priminti, kad buvo ir kitų variantų pasirinkant šito greitkelio kryptį arba trasą. Be to, tokio projekto poreikis yra neįrodytas, tuo labiau, kad transportas, jos rautai, ko gero, bus nukreipti į mažąją, mažą salą. Todėl peticijos autorius mano, kad komisija tiesiog buvo neteisingai informuota apie tokio projekto poreikį, kad buvo pateiktos klaidingos informacijos, klaidinga informacija apie tai, kad šitas greitkelis bus tiesiamas per Natūra 2000 saugomą regioną ir tie visi pažeidimai yra tokie svarbus ir esminiai, kad apskritai būtų verta kreiptis į teisingumo teismą. Ευχαριστώ πολύ. Um, as this committee well knows... Ačiū. Šis komitetas puikiai žino, kaip sunku suderinti ekonominę veiklą ir gamtos apsaugą, ypač kai kalbame apie Natūra 2000 vietovės. Bet taip pat faktas yra tas, kad Natūra 2000 vietovėse negalima visiškai uždrausti ekonominės veiklos. Ir geriausias būdas suderinti šitos skirtingus interesus yra poveikių vertinimas. Tai padarė Danijos institucijos, jos atliko to kelio poveikių vertinimą. Dėl gautos peticijos ir gauto skundo mes pastebėjome, kad kilo tam tikrų bejonių dėl poveikio vertinimo e, kokybės. Todėl komisija pradėjo procedūrą informavusi Danijos vyriausybę 2008 metais. Ten buvo vertinamas poveikis e, maisto medžiagoms dirbožėmėje, paukščių bendruomenėms ir gruntiniams vandenims. Danijos e, institucijos po tokio mūsų kreipimuose pažadėjo pakeisti dalį programos numatytos kelio statybai. Taip pat dėl maisto medžiagų dirbožėmėje jie pasakė, kad problemų jokių nėra. Suprato, kad gali kilti problemų varlių e, populiacijai. Ir buvo numatyta, numatyti pereimai tam tikri skirti varlėms. Dėl paukščių populacijos jie atliko studiją, kur padarė išvadą, kad dėl kelio padidėsiantis triukšmas paukščiams nepakenks. Ir mes gavome į savo pranešimą atsaką iš Danijos institucijų ir dėl to padarėme išvadą, kad galima tęsti kelio tiesimą ir 2009 metais kovo mėnesį buvo nuspręsta pažeidimo procedūrą nutraukti. E, aš girdėjau, ką sakė peticijos autorius, kad mus tarsi apgavo, bet mes taip nemanome, mes jokių įrodymų neturime, kad tai buvo padaryta. Jeigu jis turi kažkokios informacijos, būtume dėkingi, jeigu galėtų mums ją pateikti. Mes tiesiog kreipėmės į Danijos institucijas, gavome iš jų atsakymą, oficialų dokumentą ir jo remdamėsi padarėme savo išvadą. Jeigu turėsime nenuginčiajimų įrodymų, kad nereikėjo nutraukti pažinimo procedūros, tada ją galėsime atnaujinti, bet kol kas dabar jų neturime. Dėkui. Ja, tak, fru formand. <coughs> øh, vi har jo haft sagen oppe før, og jeg synes stadigvæk, at det problem, der hænger, er... Iki šiol mes viešai atvirai diskutuodavome, o Šiuo atveju Natūra 2000 direktyvos nuostatos reikalauja nurodyti ūkinės veiklos alternatyvas. Tačiau šiuo atveju ar yra kokiu nors alternatyvų siekiant apsaugoti e, gamtos draustinius. Mūsų e, šalyje yra įvairiausių teritorijų, kurios yra saugomos pagal Natūro 2000. Vienas dalykas komisijos reikalavimai, kitas dalykas valstybės narės gali atsakyti, kad alternatyvų nėra ir taip toliau. Ir tuomet reikėtų e, apsiriboti tik ta įtaka, kuri yra netokia didelė, pavyzdžiui, keliamų triukšmų. Taigi mes surinkome pakankamai daug informacijos apie Natūra 2000 įgyvendinimą valstybėse narėse. Ir šitoje ataskaitoje pranešime yra pateikti labai svarūs konkretūs argumentai. Prieš dviejus metus šiame komitete mes kalbėjome apie tai, kad reikėtų įvertinti alternatyvų subendrintą poveikį. O šiuo atveju alternatyvų nebuvo ieškota. Galbūt tiesiant šitą kelią buvo kokiu nors kitokių priežasčių, tačiau kita vertus gal buvo galima pasirinkti ir kitą trasą, kur tokio poveikio nebūtų buvę. Tačiau vėlgi vietos institucijos, vietos savivalda turėjo aktyviai dalyvauti, patikrinant, ar galimas koks nors apibendrintas poveikis, o valstybė Danija turėtų įrodyti, ar buvo ieškota alternatyvų ir kodėl buvo į jas neatsižvelgta. Taigi reikėtų imtis ryštingesnių veiksmų ir pasiteirauti, kokios alternatyvos egzistavo. Um, are... Atrodo, kad daugeliu atveju mes susidurim su tokiom problemom, kurių patikrinti negalime. Norėčiau, kad mūsų komitetas galėtų visiškai objektyviai vertinti gaunamus duomenis. Bet šiuo atveju aš esu tikra, kad peticijos autorius žino Danijos vyriausybės oficialų atsakymą į, už, į komisijos užklausimą dėl poveikio vertinimo. Pone Alken, ar jūs dar norėtumėte gauti daugiau įrodymų? Na, nėra gerai, kad mes gauname tą patį atsakymą ir jo pasitenkinam. Komisija juk žino, kokios sąlygos yra numatytos Natura 2000 E, direktyvoje. Taip, ekonominė veikla tokiuose vietovėse nėra visiškai draudžiama, bet valstybės narės turi vertinti bendrą ekonominės veiklos poveikį tose vietovėse ir ieškoti alternatyvų. Ir Lenkijoje jau buvo tokie pavyzdžiai. Ir tie atvejai buvo laimingai išspręsti gamtos labui. Bet tai buvo iš tiesų nuolatinė kova, ne tik tai su nacionalinėmis institucijomis ir regioninėmis Lenkijos institucijomis, bet ir su pačia komisija. kurie dažnai sako, kad, na, ekonominė veikla yra draudžiama, nieko mes čia padaryti negalim. Negalima tenkintis tokiais atsakymais. Ir Danijos vyriausybė turi peržiūrėti bendrą ekonominės veiklos poveikį mūsų aptariamai vietoviai. Nes jau dabar ir taip ten klimatas pakankamai paveiktas. Ačiū. Eh, sí, muchas gracias, eh, presidenta. Bueno, yo creo que efectivamente. Mm, Dėkui. Mes taip pat manom, kad čia yra atvejis, kai tenka derinti ekonominę veiklą ir tvarumą. Mūsų komitetas visą laiką buvo už tai, kad ekonominė veikla turi būti tvari ir nekenkti aplinkai. Tad aš pritariu poniai Auken ir toliau manau, kad reikia ieškoti alternatyvų, alternatyvios kelių trasos, kuri mažiau kenktų gamtai. Svarbu taikyti tvarumo principą ir juo remti svarstant visus gaunamus skundus ir Europos komisija juk abejojo dėl poveikio vertinimo atlikto 2008 metais. Dėl to ir kreipėsi į valstybę narę pakeisti savo numatytą pro programą. Dėl to turime elgtis taip, kaip siūlo ponė Auken. Žodis e, peticijos autoriui. Jeg vil øh, fremhæve, at der er ikke foretaget øh, de tilstrækkelige øh, undersøgelser på de eksisterende nebuvo atlikti tyrimai dėl jau ankstesnio greitkelio, o šitas naujasis greitkelis yra e, statomas iki Flensburgo ir būtent tai naujai atkarpai nebuvo atlikti jokie tyrimai. Aš turiu papildomų duomenų, tačiau visa tai, kas yra pateikta, neturi nieko bendra su nauja trasa, trasos atkarpa. Dabar periname prie ponios Marija, Marijos Hosi Čiavės pranešimo. Šių peticijos tai yra Ispanijos pateikta peticija dėl greitkelio, e, kuris bus tiesiamas Huelvos apylinkėse esančiame Rasenos kalnų ir Pikos dėrošia gamtos parke. Taigi mes svarstėme panašią peticiją taip pat iš Ispanijos. Dėl to paties greitkelio panašioje vietovėje Pikos de Aročė dėl pikos deročio gamtos parke. Ir komisijos vardu ponas Devalės, teisingai ištariu jūsų pavardę, ponė Devalės. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija paaiški, paaiškino jau savo komunikate jūsų komitetui 2010 Liepos mėnesį, taip pat atsižvelgiant į naujausią turimą informaciją, poveikio vertinimo procesas ta, tos kelių infrastruktūros dar vyksta. Taip pat prieš šią, šios peticijos pateikimą komisija pradėjo eksperimentinį projektą, kad išsiaiškintų ir atsakytų į 2009 klausimą numes 4116, kurį uždavė ponas Jean Lombe parlamento narys. Ir mes nagrinėjame potencialų šio, šio, šios projektos, šio projekto, kelių tiesimo projekto poveikį Arasenos kalnų masyvų ir Ipikos deročia gamtos parkui. Taigi, poveikio vertinimas vyksta. Eksperimentinis projektas buvo užbaigtas, komisija jį užbaigė, bet mes toliau bendradarbiaujame su Ispanijos valdžios institucijomis ir mūsų tarnybos nori palaukti, kad poveikio vertinimo studijos, kad ji būtų užbaigta ir tada apsvarstyti tų projektų poveikį, vertinant e, tas išvadas pagal ES poveikio gamtai teisės aktus. Gracias, Presidenta. Fin, agradezco la información de la representante de la Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komisijos atstovė už informaciją. Iš tikrųjų, tai yra greitkelis, kuris, kaip, kaip suprantame, bus tiesiamas per gamtos parką. Natūra 2000 teritorija, tai taip pat yra biosferos rezervatas, gamtinis biosferos rezervatas. Paties greitkelio maršrutas dar nebuvo nustatytas. Ir atsižiūrinti komisijos atstovės atsakymą ir į tai, kad tas kad čia kalbame apie gam, gamtinį, gamtos parką, siūlau dar palaukti ir kol išsiaiškinsime kol kas informacijos apie tai, per kur bus tiesiamas tiksliai tas parkas. Ponas Mėris. Πάμε στην επόμενη. Ναι. Ε, πάλι από την Ισπανία. Gerai, tuomet galime pereiti prie kitos peticijos, taip pat iš Ispanijos, dėl rekomendacijų susijusių su priemonėmis, kurių reikėtų imtis, kad būtų išsaugotas Natura 2000 tinklas Kanarų salose. Taip. Komisijos atstovė, prašau. Komisija 2011 m. vasario mėnesį pateikė jūsų komitetui komunikatą šią temą ir per, nuo to, per tą laiką, nuo to komunikato paskelbimo gavome informacijos apie tai, kad buvo patvirtinti žemėtvarkos planai toje teri, tai teritorijai. Ir galime patvirtinti, kad daug, didelė dauguma klausimų, kuriuos kelia peticijos autorius, tai yra, bet autorė susijęs su žemės naudojimu, o ne Natura 2000 tinklu ir žemės, žemėtvarkos planai patvirtinti ir e, aptaria, išsprendžia peticijos autorės iškeltus klausimus, taip pat ir su valdymu susijusius klausimus. Tai yra poveikį paukščiams ir gyvūnams. E, kurie, kuriems, kurie gali pajusti šių planų poveikį. Dėliau dėl valdymo klausimų šioje teritorijoje. Noriu Jūs informuoti, kad komisija pradėjo pažydimo tyrimą, e, Ispanijos vykdytą pažydimo tyrimą dėl to, kaip prižiūrimi Natūra 2000 e, parkai, netoli 2000 teritorijos Makaronezijos srityje, nes ten turi būti dėgiamas apsaugos priemonės, nes tos vietovės buvo e, ap, ap, patvirtintos beveik prieš šešis metus. Taigi peticijos autorės keliami su valdymu susiję klausimai bus nagrinėjami pažeidimo tyrimę, kurį pradėjo komisija. E, Kiti klausimai iš, išspręsti žemėt tvarkos planuose, kuriuos e, per tą laiką patvirtino Ispanijos valdžia. Ačiū. Sí, muchas gracias. Eh, en fin, yo celebro que la Comisión Europea haya abierto este procedimiento de infracción porque no. Ačiū. Dėkoju už informaciją apie tai, kad komisija pradėjo pažeidimo tyrimą, nes Lanzarotės sala kenčia tikrai patiria žalą, kadangi ten yra nuolatinis statybų bumas. Ir buvo leista statyti didžiulius viešbučius, kuriuose bus iki 2000 vietų, o tai yra statoma vietovėje, kurią turėtų ginti Natura 2000 e, tai nuostatos. Taigi aš tikrai džiaugiuosi, kad komisija masi veiksmų užtikrindama šios direktyvos įgyvendinimą. Ir taip pat manau, kad tos peticijos nagrinėjimo dar reiktų neužbaigti, kad galėtume stebėti toliau, kas vyksta. Taigi dabar periname prie kitos peticijos. Ir iš Ispanijos Francisco Mesa Dijas dėl ES lėšų panaudojimo Donjanos nacionalinėme parke. Ir kita peticija Javier Castro Vieko, Donjano klubo vardu. Dėl to, kad pablogėjo sąlygos Donjana parke. Tiesiog šitas parkas apleistas ir dykumėja. Dėl pirmos peticijos. Kas kalbės dėl vienos peticijos ar abiejų iš karto? Dėkoju. Dėl šių peticijų komisija jau pateikė informaciją šiam komitetui anksčiau ir nurodė, kad visą tai susijęs su miestų plėtra. Komisija turi visą informaciją. Šitie klausimai buvo sprendžiami Ispanijos e, valstybės institucijų ir taip pat netgi buvo nagrinėjimos teismuose. O peticijos autorius kalba savo peticiją apie tai, kad netinkamai naudojamos ES lėšos, bet to nurodo ir į tai, kad įgyvenant Donjano nos planą ir gaunant dalinę, dalinį finansavimą iš ES ir uh, vadovaujantis Andalūzijos uh, valstybės kontrolės tarnybos duomenimis buvo uh, padaryta pažeidimų Visą tai yra paremta atitinkamais e, įrodymais, e, seminarų medžiaga ir taip toliau. Ir e, peticijos autorius gyvena Almonte, būtent toje, tame regione, kur vyko įvairiausi seminarai. Ir jisai teigia, kad daug lėšų buvo gauta iš ES institucijų. Šitas centras, apie kurį kalbama, jau yra priimtas eksploatacijai. 94-95 metais visi tyrimai buvo atlikti, komisija ėmėsi patikrinimų dėl galimo lėšų netikslinio panaudojimo, dėl regioninio fondo lėšų panaudojimo, apie jas kalba peticijos autorius savo peticijoje. Mes dėl šio fondo lėšų panaudojimo negalime pateikti jokios informacijos, kadangi neturime jokių įrodymų apie galimus pažeidimus. Kolegė iš Žemės ūkio direktorato galbūt papildys mano informaciją. Thank you. Um... Dėkoju. Peticijos autorius kalba taip pat apie planus jo gyvenamoje teritorijoje. Jis pateikia konkrečius dokumentus, taip pat spaudos straipsnius, kur yra kalbama apie nusavinimą, kurį ir mini peticijos autorius. Ponas Demero yra kooperatyvo atstovas, tų kooperatyvų, kurie nukentėjo dėl mm, regioninės valdžios planavimo veiklos. Šitie įtarimai jau buvo peržiūrėti ir patikrinti ir buvo pateiktas atsakymas į klausimą 1976 Z punktą ir pet peticijos autoriui buvo pateiktas dokumentas 0262-2008 metų, kuriuo remdamės mes pateikėme savo atsakymą. Peticijos autorius nepateikė nieko naujo priklau, e, susijusio su Europos institucijų veiklos e, neteisėtumu. Aš galiu tik pakartoti mūsų pastebėjimus, kuriuos esame padarę anksčiau. Visų pirma, remiantis mūsų turimą informaciją, kaltinimai dėl, Almonte, e, dėl panavimo Almonte regione nėra susijęs su ES lėšų panaudojimu, o antra, tai yra labiau susijęs su nacionaliniais teisės aktais. Sí, señora presidenta, no, lo que quería preguntar es si. Taip, dėkoju pirmininkė. Uh, Aš norėjau tik paklausti, ar komisija yra patikusi atsakymą į abi peticijas, nes, kaip suprantu, čia mes apie du skirtingus klausimus kalbame. Jos abi yra susijusios su tuo pačiu dalyku, bet dvi skirtingos peticijos. Pirmoji yra dėl Donjana plano, o antroji dėl nacionalinio parko situacijos Anmonte regione. Dėl pirmosios peticijos man viskas aišku, bet man įdomi komisijos nuomonė dėl antrosios peticijos. <clears throat> Labadiena. Dėl antrosios peticijos. Komisija yra gavusi keletą skundų iš, nacional... iš nevyriausybinių organizacijų ir kitų grupių, esam gavę klausimą raštu, jo numeris 6014-2008 metais. Ir ponas Meja taip pat yra pateikęs klausimą, visi jie susiję su e, Donjanos nacionaliniu parku Andaluzijoje. Ir taip pat kaip yra gyvendinama buveinių direktyva. Komisijos buvo, papra, komisija paprašė informacijos iš Ispanijos institucijų dėl jų vykdomo pilotinio projekto. Ir, kaip esame sakę savo ankstesnėme komunikate, komisija peržiūrėjo institucijų pateiktą atsakymą ir mane, kad reikėjo reikalauti daugiau informacijos dėl ir vandens direktyvos įgyvendinimo. Apie tai informavome peticijos autorių Gavome po to atsakymą iš Ispanijos institucijų ir dabar tuos atsakymus nagrinėjame mūsų techninės tarnybos analizuoja Ispanijos atsakymą. Tiesa, viskas vyksta kiek lietokai, bet taip yra dėl to, kad klausimas labai sudėtingas ir dėl to, kokio pobūdžio informaciją gauname. Dėkui. Bueno, yo en relación a esta, a esta segunda agradezco. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už jūsų informaciją apie antrosios peticijos tyrimą. Danjanos parkas yra parkas, kuris įtrauktas į pasaulio paveldo sąrašus. Tačiau šitas parkas, reikia prisiminti, labai svarbus tarptautiniu mastu dėl bioįvairovės išsaugojimo būtinybės. Dabar nežinau, kaip pasielgti su pirmąją peticiją, ar užbaigti jos nagrinėjimą, ar pratesti. O gal reikėtų tiesiog pratesti diskusiją dėl antrosios dalies. Galbūt iš tikrųjų reikėtų baigti diskusiją dėl pirmosios, o antrąją peticiją nagrinėti toliau. First and keep open the second. Gerai, tada baigiame nagrinėti pirmąją ir pratęsime diskusiją dėl antrosios. Α, η επόμενη από την Ισπανία, από τον... Dar viena peticija iš Ispanijos. Javier Castro, vėjo. Vėlgi dėl buveinių ir uh, laukinių paukščių direktyvos nuostatų pažeidimo. Pone Esta Ortes turėtų pristatyti šią peticiją. Komisijos atstovė. Dėkuoju. Norėtume tiesiog išsiaiškinti procedūrinius klausimus mes turime išnagrinėti papildomą informaciją, kuri gavome 2009 metų spalio mėnesį. Mes dabar atsakome ne į pačią pirmąją peticiją, o į papildomą informaciją, kurią gavome 2009 metais. Toje informacijoje yra kalbama apie E, netinkamą lėšų panaudojimą įrengiant šitą gamtos parką arba rezervatą. Ir ten yra kalbama, kad e, vietos valdžios institucijos tiesiog e, nieko nesima, kad parkas nebūtų žalojamas arba niokojamas. Teigiama, kad maždaug 50 milijonų eurų buvo E, gauta parko būklei gerinti ir todėl ta informacija yra pateikiama to paties tos peticijos autoriaus. Komisija norėtų pasakyti, kad šitie valymo įrenginiai priskirtini sanglaudos fondų projektui, kuris buvo gyvenimas 2007 metais. Ir galtinėje ataskatoje yra nurodoma, kad šitą įrangą jau priimta eksploatuoti, e, vadovaujantis bendrijos reglamentu 1664-2094. E, ataskaita turėjo, buvo, turėjo būti pateikta iki tam tikros datos, tačiau atrodo, kad Nuo 2006 metų, po to, kai buvo pateikta šita peticija, komisija turėjo laukti ilgai papildomos informacijos ir ji negalėjo išsiaiškinti, kaip konkrečiai veikia ta sumontuota valymo įranga. Po to komisija pateikė atitinkamą raštą į kurį gavo atsakymą, kad vietos valdžia ir eksploatacijos įmonė pasirašė atitinkamą susitarimą, tačiau peticijos autorius sako, kad šita įranga ir toliau eksploatuojama. Po to komisija kreipėsi dar kartą į Ispanijos vyriausybę ir gavo techninę informaciją, kurioje yra teigiama, kad šitos laikinai sustabdytos įrangos veikla buvo laikinai sustabdyta, veikla e, buvo e, pratesta arba atnaujinta. Ir be to buvo informuota komisija, kad Ispanijos valdžia, vyriausybė susisiekė su peticijos autoriumi ir paaiškino situaciją, tačiau kadangi uh, eksploatavimas buvo atnaujintas, tai buvo dar kartą aplankytos visos tos valymo įrenginių teritorijos ir buvo patikrinta visa peticijoje nurodyta informacija. Tuo labiau, kadangi iš sanglaudos fondų buvo finansuojama šios įrangos statyba, Mes galėjome tik tai patikrinti, ar buvo laikomasi su aplinkos apsauga susijusių ES teisės aktų. Taigi mums reikėjo išsiaiškinti, ar buvo laikomasi atitinkamų nuostatų ir dėl tos priežasties mes toliau nagrinėjame šią peticiją, mes turime laukti papildomos informacijos, galime užbaigti svarstymą. Tikoju pirmininkė, komisijos atsakymas yra priimtinas, kadangi čia mes kalbame apie teritoriją, kuri yra labai svarbi ir ypatinga Ispanijai ir visai Europai. Tenka apgailės stauti, kad Kastilija Delion uh, vietos administracija nesilaikė aplikosauginių reikalavimų e, įgyveninant e, nuotekų valymo įrangos projektą. Kadangi Pikos de Europa nebuvo patvirtinta kaip gamtos parkas. O šita teritorija yra labai svarbi siekiant išsaugoti florą ir fauną. Dėl to komisijos sakinio, kad komisija toliau tirs šitą peticiją. Birželio mėnesį komisija ketina dar kartą vykti į šį parką ir pasižiūrėti, ar gerai veikia valymo įranga. Tačiau reikėtų ko gero išsiaiškinti, ar tos trys savivaldybės, kurios priklauso tam projektui, tiesiog e, ne, neuždraudžia e, nutekinti vandenų į upius, upes ir ežerus. Todėl reikėtų pirmą užtikrinti, ar šitie nutekamieji vandenys nepatenka tiesiog į gamtos telkinius. Aš norėčiau pasakyti, kad informacijos trūksta, negalime atsakyti visus klausimus ir todėl reikėtų nebaigti šios peticijos nagrinėjimo. Kita vertus, aš, aš nežinau, ar teisingai supratau kolegą Mayer dėl kreipimosi į vietos savivaldos institucijos. Aš manau, kad dar ankstyvoka būtų tai daryti, kadangi reikia išsiaiškinti daug klausimų, reikėtų peticijų komitete apsispręsti ir tik po to imtis veiksmų. Pirmą paprašyti, kad būtų pateikti atsakymai į mūsų klausimus, tada galėtume apsispręsti, kaip elgsimės toliau. No, yo le, le quería preguntar al señor Yar Panas Majeris. Kodėl negalėtų mūsų komitetas kreiptis į vietos savivaldos institucijas ir tiesiog pateikti klausimus dėl to, ar Kastilija de Leon yra nusiteikusi Pikos de Europą paskelbti svarbių gamtos parkų. Čia tas pats kaip ir Alpių arba e, Ir Pirėnų projekto atvejais aš manyčiau, kad reikėtų toliau nagrinėti šitą peticiją. E, Tačiau, kad mes elgtumėmės sistemingai, Vakar mes taip pat nusprendėme rašyti laiškus, kreiptis į atitinkamas institucijos, o dabar mes tiesiog esame pasiekę vidurkelį. Tai yra, dar yra išlikę neišspręstų klausimų, komisija pasižymėjo tam tikrus klausimus, tam tikras problemas ir aš manau, kad šiame etape komisija turėtų pratesti dialogą su valstybė nare, o jeigu mes turime kokiu nors klausimų regionui, regiono vietos valdžiai, turėtume kitą kartą apsispręsti, kaip pasielgti Taigi mes turėtume elgtis pakankamai sistemingai. Pirmiausia, turėtume mes suderinti savo veiksmus su komisija, komisija su valstybė narė, o po to jau gavę atsakymus galėtume apsispręsti, ar turėtume kreiptis į vietos regioną. Be kita ko ir komisija turi tam tikrų abejonių, kolega Mayer pasižymėjo visus neįspręstus klausimus. Aš manau, kad reikėtų palūkėti ir po to pradėsi darbą. Ne, e, Δεν ξέρω αν πρέπει εμείς να στείλουμε επιστολή. Nežinau, ar reikėtų siūsti mūsų vardu laišką, tikriausiai komisija turėtų tai padaryti. Jei teisingai supratau, kalbant apie to regiono paskelbimas specialios apsaugos saugomų regionų draustinių. Mes to gamtos parkų tikriausiai tą reikia, tai e, turėtų padaryti komisija ir mūsų, aišku, atitinkamai informuoti apie tai. Manau, kad Europos komisija e, imasi veiksmų dėl vandenvalos įrenginių komisija nieko nekalbėjo apie tai, ar tą teritoriją reiktų skelbti draustiniu ar gamtos parkus, jeigu komisija nuspręs. Komisija duomisi tuo klausimu svarstydama vandenvalos renginių klausimą. Tačiau dėl pikos de Europą e, teritorijos e, to gamtos parko apsaugos, tai čia yra Ispanijos valdžios reikalas. Tačiau nemanau, kad kas nors tam galėtų priešintis. Galėtumėme kreiptis į valdžios instituciją ir paklausti jų, ar, ar jos nori paskelbti tą teritoriją draustiniu, saugomą teritoriją. Aš suprantu, kad Alpės, Pirėnai, tame regione uh, Pikos de Europa turėtų būti saugoma teritorija, todėl turėtume paklausti Ispanijos valdžios, atsakingo administracijos institucijų, kodėl to nepadarė. Aš nenorėčiau kažkaip tai sum, ap, apriboti jūsų atsakymo, bet aš manau, kad komisija privalo pateikti paklausimą regiono valdžiai, išsiaiškinti, paklausti, ar tas parkas buvo paskelbtas ypatingos apsaugos zona. Ta turi padaryti komisija. Ir aš taip pat keliu klausimą, ar komisijai imantis šių veiksmų mes paraleliai, mūsų peticijų komitetas turėtų taip pat siūsti laišką. Aš manyčiau, kad turėtų likti komisija viso iniciatyvos turėtų imtis į komisiją, o mūsų peticijų komitetui dar nereikėtų siūsti jokio atskiro laiško. Tai yra komisijos prerogatyva, o po to reikėtų palūkėti, kokią atsakymą gaus komisija. Πώς έχουν ε, οι εκπρόσωποι της Επιτροπής κάποια σχόλια σε αυτά που κουβεντιάζαμε τώρα. Κομίσιος Αστόβα, αν jūs norite kalbėti, išsakyti savo nuomonę, ar norite paaiškinti, ar, ar tai reiškia, kad komisijai nebereikia rašyti laiškų. Ačiū. Aš esu komisijos atstovas ir norėčiau kai ką paaiškinti. Pikos de Europa parkas, kaip daugybė kitų teritorijų yra Natura 2000 tinklo dalis, o buveinių direktyva numato procesą, pagal kurį tvirtinamos biogeografinės teritorijos, pavyzdžiui, palei Atlantą jos turi būti paskelbtos draustiniais ypatingos apsaugos zonomis. Tai reikštų, kad tai teritorijai turėtų būti taikomas. Ji turėtų labiau, būti labiau saugoma nei dabar. Informacija apie tai buvo paskelbta oficialiame Europos bendrių leidinyje. Ir 2010-aisiais e, gruodžio mėnesį jau su jo šešių metų laikotarpis. Ir todėl Pikos de Europa bus paskelbta ypatingos apsaugos zona tačiau Ispanija vėluoja, kaip ir kitos valstybės vėluoja įgyvendindamos šį procesą. Tai yra nebu, dar, ta teritorija dar nepaskelbta ypatingos apsaugos zona. Tai, tai nėra vien tik tai oficialus e, žingsnis. Valstybė turi užtikrinti kitokius tvarkymo ar tos teritorijos valdymo metodus. O Ispanijoje tai daroma tvirtinant gamtos išteklių e, tvarkymo planus. Ir komisija apie šį vėlavimą žino. Tačiau mes bandome spręsti šią problemą Europos mastu ir dabar renkame informaciją iš įvairių valstybių narių, kuriuoms tai yra aktualu ir kai ta informacija bus surinkta, jei dar nebus paskelbtos tos ypatingosios apsaugos zonos, mes pradėsime atitinkamo pažydimo nagrinėjimo procedūrą. Ir čia kalbame apie Natūros 2000 tinklo pirmąjį biograf, bio, geografinį regioną. Pavyzdžiui, 2001 metais tai tokiu regionu buvo paskelbtas Makaronezijos regionas, nes ir tai aktualu tik Portugalijai ir Ispanijai, nes tai apima Madeiro salą, Kanarų. Kanarų salas. Taip, tos zonos buvo paskatos ypatingos apsaugos zonomis ir kai tai nebuvo užtikrinta, kai tai nebuvo įgyvendinta, komisija pradėjo pažydimo tyrimą. Ispanijos padaryto pažydimo tyrimą ir to tyrimo, ties tyrimas dar neužbaigtas. Taigi tokia yra padėtis. peticijų komitetas ir visi parlamento nariai gali kreiptis į valstybę narę ir priminti jai apie tai, kad įvėluoja gyvendyti tam tikrus reikalavimus ir paraginti ją laikytis ES teisės aktų reikalavimų, bet komisija taip pat dirba šią srityje. Yes. Ačiū. Aš tikrai man, aš manau, kad turėtume nusiųsti laišką, atsižvelgiant į visą ką tik tai išgirstą informaciją nekonstatuojame, kad jau metus vėluojama. Todėl manau, kad būtų galima nusiųsti laišką Kastilija de Leon regiono valdžiai, mandagų laišką, ir pasiklausti, kodėl jau metus ji vėluoja tą teritoriją paskelbti ypatingos apsaugos zona, o Komisija, kaip supratome, taip pat dirba šio klausimu ir komisija turėtų susisiekti su administracijos atstovais, kaip yra padar, padarius ir praeitie, ir paklausti, kodėl jau metus vėluojama užtikrinti e, bendrijos teisės aktų įgyvendinimą. Aš pateikiau kompromisinį pasiūlymą, kadangi ne visų frakcijų atstovai yra šioje salėje, aš manau, reikėtų pasitarti su koordinatoriais, sutarti su atskiromis frakcijomis. Manyčiau, aptartime, turime aptarti šitą klausimą koordinatorių posėdėje. O šiaip reikėtų tiesiog pasidžiaugti, kad komisija dirba mūsų labai. Es que no entiendo, realmente no entiendo por qué tenemos que posponer. Aš iš tiesų nesuprantu, kodėl reikia atidėlioti kažką. Viskas atrodo pakankamai akivaizdu. Mūsų komitetas turėtų stebėti Europos direktyvų įgyvendinimą. Ir komisija ką tik informavo, kad jau vėluojama metus įgyvendinti direktyvos nuostatas. Ir nuo to nukenčia gamtos apsauga. Ir aš manau, kad e, turėtume bent ko nors imtis, galbūt parašyti laišką Ispanijos institucijoms ir atidėliojimą dėlsimai kitose šalise. Tai žinoma, kad tenka laukti, bet nežinau, kodėl reikėtų atidėlioti tokio laiško rašymą. Manau, kad turėtume parašyti laišką Kastilios Leon regiono valdžiai. Aš susiduriu su kitokia problema. Aš žinoma norėčiau, kad komitetas kreiptųsi į šitą regioną, tačiau aš matau, kad posėdėje nėra visų frakcijų atstovų. Kitas dalykas, jeigu mes atidėtumėme šitą klausimą vėlesniam laikui, tai niekas nenukentėtų, nieko neatsitiktų. Tiesiog siūlau pasitarti su kitų frakcijų atstovais, koordinatoriais. Svarbu, kad tai, ką mes darome, padėtų mums geriau išsiaiškinti. Aš tik tiek žvalgausi į šalis ir matau, kiek kokių frakcijų atstovų šiame posėdėje yra. Das wäre meine Bitte. Okay, Peter, yeah, I don't understand what you're saying. Piteri, aš nelabai suprantu, ką tu nori pasakyti. Yra atstovų iš visų frakcijų, yra gūra, žalieji, socialistai, bet negalime atidėlioti savo veiksmų vien dėl to, kad nėra atstovų kažkurios frakcijos. Šitas klausimas yra labai svarbus ir jeigu mes nusistatysim savo tokią sąlygą, kad nepriimsim jokių sprendimų, jeigu nedalyvaus atstovai iš visų frakcijų, tai čia bus kaip savižudybė. Dėkoju, pirmininkė, aš pritariu poniai Auken. Man atrodo, kad čia yra aišku, kad dauguma mūsų narių nori parengti tokį laišką ir jį išsiųsti. Mūsų komitetas niekada nebuvo dėlsintis komitetas, tai nereikėtų tokiu tapti ir dabar. Mes esame parlamento uh, komitetas ir manome, kad reikia imtis veiksmų. Man atrodo, kad frakcijos yra atstovaujamos mūsų komitete ir atstovaujama jų dauguma. Dėkui. Äh, aš pakankamas demokratas. Jeigu dauguma nori, aš paklusiu. Ευχαριστούμε πολύ. Θα στείλουμε την επιστολή. Δεν θα τη στέλναμε μόνο αν υπήρχε περίπτωση. Mes nusiūsime tą laišką. Mes jo nebūtume siuntę, jei nebūtume nusprendė, kad tai yra mūsų kompetencijos dalis. Pirmininkės mikrofonas išjungtas. Taigi, toliau pagal darbo atvarkę ponos Elenos Mauros iš, e, Helenos Mauros iš Airijos e, laiškas dėl Almans urba, urbanistinės veiklos poveikio Almansoros slėniui. E, peticijos autoriai yra čia ir suteikite jai žodį. Labas rytas. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad peticijos e, pristatymas yra klaidinantis. Mūsų peticija yra teikiama tų žmonių vardu, kurie gera valia įsigijo e, būstą Almansoros lėnyje ir tapo statybių planų aukomis. E, statybų planų daromas poveikis Ispanijoje yra puikiai žinomas. Mes esame pateikę peticijų parlamentui nuo 2006-2009 metų, tačiau pro, ta pati problema išlieka ir jį sudėtingėja. Aš tikrai galėčiau papasakoti jums daugybę liūdnų istorijų apie tai, kokias kokių nelaimių ir kokių finansinių problemų šių statybų tvarka sukėlė tūkstančiams Europos piliečių. Laikant pagal Andaluzijos ombudsmeno atsakymą. E, konstatuota, kad vien Andaluzijos bendruomenėje buvo pradėta statyti 30 tūkstančiai neteisėtų e, projektų. E, Tikriausiai kalba eina apie vieną milijoną žmonių ir apie bendras, ar apie milijardų dydžio investicijas. Kompet, komisija yra palaikomus, tačiau ji teigia, kad ji gali sikišti tuo atveju, jeigu klausimai būtų susiję su ES teisės aktais. Tačiau mes manome, kad šiuo atveju yra pažydžiami ES ramščių e, aspektai. Kalbu apie laisvą kapitalo judėjimą ir laisvą asmenų judėjimą. Kitų valstybių piliečiai yra investavę tūk, į tūkstančius tokių būstų. Jų investicijoms iškilo rizika, tačiau jie negali atsijimti savo investicijų ar išvykti iš šalies, parduodami savo nusavybę dėl to, kad vien dėl to, kad jiems buvo, jie buvo informuoti apie tai, kad jų įsigyti būstai yra neteisėti prior šeimos atvejais yra puikiai žinomas tarptautiniu mestu, tačiau ponų prajorų atvejai e, yra tūkstančių tokių atvejų Ispanijoje. Žmonės investavo nieko nežinodami, bet dabar E, iškilo rizika jų investicijoms. Ar, e, taip pat yra, jiems tenka gyventi be vandens ir elektros. Arba pranešta, kad jų būstas bus nugriautas. Jiems reikia mokėti už statybos bendrovės, statybos bendrovės įsiskolinimus. Jų nuosavybės teisės negali būti įrodytos. Arba yra daug, visi šie, at, viso šie aspektai yra konkrečiame viename atveju. Tai iš tikrųjų. Uh, ne, visiškai atima bet kokį norą žmonėms investuoti Ispanijoje. Piliečiams iš kitų ES valstybių Ispanijoje buvo parduotas neteisėtai įgytas turtas. Dažnai tai daro nekilnojamo turto agentai arba statybos bendrovė atstovai, kurie nepri, nesilaiko atitinkamų e, apsaugos reikalavimų arba teisininkai, kurie remiasi nuos, su kuriais bendraudami žmonės tikėjosi, kad jie gali tikėtis tokios pat apsaugos, kaip ir iš panašaus teisininko paslaugų savo valstybėje. Taigi, tai yra, ES piliečiai yra ginami nuo diskriminacijos pagal ES teisės aktus. Tai apima ir netiesioginę diskriminaciją. Ir tai ir yra atvejs Ispanijoje, nes jie tikisi tokių pat standartų ir Ispanijoje, tačiau. Uh, Nu, apstulba paaiškėja, kad apstulpsta, par, m, išsiaiškinę, kad taip, yra, kad taip visiškai nėra. Deja, mes taip pat kalbame ir apie tiesioginę diskriminaciją. Aš kalbu apie ministrą atsakingą už planavimą ir būstą Andaluzijoje, kuris e, neseniai mus pavadino žmonėmis neteisėtai įsikūrusiais toje teritorijoje. Mes taip pat manome, kad pažįsta nemažai pagrindinių teisių hartijos nuostatų. Pavyzdžiui, hartija galioja mm, pri, in, interpretuojant laisvo asmenų ir kapitalo judėjimo nuostatas. Tai yra, mes turime teisę į orų gyvenimą, taip pat į būstą ir į, į būsto nacionalizacija su kompensacija. Vis, visos šios nuostatos buvo pa, pažytos. Gerbėmėjai nariai, aš girdėjau daug užuojautos žodžių, tačiau mes pasigendame veiksmų, mes nenorime jūsų užuojautos, mes norime, kad ES teisės aktai reikštų kažką daugiau vien tik tai žodžius popieriuje. Mes norime, kad Europa išspręstų problemą, kuri mažiausiai prisideda prie, kuri mažiausiai bent jau uh, neužtikrina vidaus rinkos funkcionavimo ir kuri žudo žmonių viltis ir daugelio e, svajonės. Aš norėčiau, kad išklausytumėte Helen Pryor pasisakymą, kurios namai buvo sugriauti 2008-aisiais ir kuri šiuo metu gyvena garaže. Pone Pryor, prašau. Dėkoju. 2002 m. birželį mums buvo parduoti šeši žemės sklypai Alaemo saloje. Kiekvienas sklypas buvo 10 tūkstančių kvadratinių metrų ploto ir buvo tenai numatytas statybos leidimas ir buvo suplanuota 90 tūkstančių namų, kurie turėjo būti pastatyti tame regione. Pirkėjai susirado bankus ir sumokėjo pirmosius įnašus. 2002 m. rūpjūčio mėnesį mums mūsų advokatas pasakė, kad, ne, kad pagal gaut, turimas licencijas statybos turėjo prasidėti spalio mėnesį. 2003 m. gegužės 15 m. dieną buvo e, baigtos statybos ir mes po kelių dienų, po savaitės persikėlėme į Ispaniją gyventi. Uh, sutvarkėme visus dokumentus, po to buvo parduoti visi lygiai sklypai ir mes matėme, kaip vyko vis nauji namai su statybos leidimais. 2004 metų balandžio 20 dieną mes paprašėme leidimo, kad galėtume sustvarkyti aplinką. Mums buvo leista tai padaryti ir niekas neinformavo, kad kažkokiu problemu galėtų kilti. 2005 metų rugsėjo e, mėnesį mes pastatėme garažą, kuriame įrengė dirbtuves. 2006 m. gegužės mėnesį mums buvo siūstas laiškas, kad mūsų leidimas negaliojo. Mums buvo numatyta 15 dienų nugriauti savo namui ir išgabenti visas susgriuvėsius. Uh, akivaizdu, kad 2004 m. gegužės mėnesį vyko slaptas teismo svarstymas ir analizavo mūsų atvejį. Ir ten dalyvavo tik tai Andaluzijos atstovai. Mūsų niekas neinformavo nei prieš tą teismo posėdį, nei po jo. Ir mūsų advokatas pats samdė e, kitą advokatą iš Mursijos, kuris turėjo mums atstovauti kai buvo svarstoma byla Madride dėl to, kad būtų sustabdytas e, pastatų grevimas. 2008 metais a, a, e, pas mus atvyko atsakingos institucijos, atjungė mums vandenį ir elektrą ir mes turėjome keletą, dvi valandas išsikrausyti iš namų. Tuo metu vyko teismo procesas Madride ir buvo ten pas, mes dalyvavome tame svarstame dvi valandas Madride ir buvo nustatyta, kad per jas mes e, būtume turėję išsikrausti iš namų. Dėkui. In... Konstitucinis teismas nusprendė mūsų labui ir buvo pripažinta, kad teismo procesas neturėjo vykti be mūsų žinios, tokiu būdu užkertant mums galimybę būti atstovaujamiems teisme. Teisėjas nusprendė, kad visi veiksmai, kurie kilo dėl tokio bylos svarstymo, negaliojo. Ir mes tikėjomės, kad mūsų namas bus atstatytas iš naujo ir mums bus išmokėta kompensacija. Tačiau hunta to ne, ne, nepatvirtino, konstitucinio teismo sprendimo ne, prie, nepatvirtino. Ir po to mums teko, e, buvo pateikta apeliacija ir taip viskas tebesitėse. Ir mes jau 3,5 metų gyvename garaže, neturime nei vandentiekio, nei elektros tiekimo. Ir mano e, vyro sveikata labai suprastė per tą laikotarpį ir jam teko gultis į ligoninę, ten gydytis. Bet to teko, e, mums buvo numatyta psichiatrų tyrimas, kadangi institucijos netiki, kad mes patyrėme labai daug streso dėl viso šio proceso. Mes manome, kad nieko blogo nepadarėme ir tikrai nenusipelnome to, ką turime dabar. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkė. Komisijos vardu, ponas Avrys. Ačiū, kirie provedrai. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes kalbame apie nusaibės teisės. Dėja, pagal pagrindinių teisių hartijos 51 straipsnį, tos, jos nuostatos yra taikomos sąjungos institucijoms, o valstybėms narėms pagal subsidiarumą tik tuomet, kai jos užtikrina ES teisės aktų įgyvendinimą. Kalbant apie nusavybės teisių reglamentavimą, komisija gali kištis į Ispanijos veiklą tik tuo atveju, jeigu įgyvendinami ES teisės aktai. Šiuo atveju taip nėra. Žinoma, tai nereiškia, kad peticijų autoriai negali, būti, negali tikėtis apsaugos e, žmogaus teisų užtikrinimo kontekste. Jie gali kreiptis į Strasbūrą. Uh, į žmogus teisų teismą po to, kai bus išnaudotos visos šalyje prieinamos teisinio poveikio priemonės. Ačiū, ponė Andresen. Ačiū, pirmininkė. Komitetas sulaukė panašių peticijų ir jau dešimtmetį plaukia tokie, tokios peticijos ir jos visos kalba apie tą patį dalyką. Aš praėjusiais metais du kartus šį klausimą iškėliau su Ispanijos premjeru. Jos, jo vienintelis atsakas buvo, kad Ispanija užtikrina įstatymų viršenybę visais šiais atvejais. Ar tai yra įstatymų viršenybė? Mane nepriimtini komisijos atstovo atsakymai atidėti šios atvejus. Šie žmonės kenčia jau ilgą laiką. Atėjo laikas imtis veiksmų ir nebekalbėti. Ir raginu komitetą paskelbti rezoliuciją, kurioje būtų pareikalauta, kad tie regionai, kur to, tokia nesveika situacija išlieka, kad jiems būtų pataikęs kažkokios priemonės, kad jiems būtų nutraukt, nutrauktas finansavimas. Jeigu jūs atsisakysite tai padaryti, aš kreipsiuosi į, Briti, į Britų premjerą, kad jis nus, pasirūpintų, kad e, būtų nutrauktas Britų indėlio į ES biudžetas mokėjimas, kol nebus išspręsta ši, ši problema. Ispanijai ver, turizmo sritis yra svarb, svarbus pajamų šaltinis šiuo krizės metu ir dėja Ispanijos valdžia atsisako įsigilinti į šią problemą ir nesima jokių netidėliotinų veiksmų. E, ši situacija nebegali teistis toliau. Mes išrinkti žmonių atstovai privalome imtis veiksmų dabar. Ο κύριος... Uh, Madam Chairman, thank you. Uh, and may I say first of all that the test... Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad ant, ką tik išklausytas pareiškimas yra lab, baisiausias, kada nors šioje, šiame komitete girdytas faktus išdėstymas. Įsivaizduokite, pabandykite, tai ką tai reiškia. Uh, jeigu jūs taiga netenkate viso gyvenimo e, santaupų ir savo būsto, bet tai ne pirmas kartas mes jau svarstėme tokius atvejus ir vėl juos svarstome. Ir aš jau nebeteku kantrybės ir mane ima pyktis dėl to, kad mes kalbame apie euro, vertybių Europą, įstatymo viršienybę ir paskui stebime, kaip tie įstatymai ir vertybės yra pažydinėjami, o komisija sako, mes nieko negalime daryti. Kokia yra pagrindinių teisių hartijos prasme ir tikslas, jeigu negali jos pasitelkti prireikus ir jeigu mums nepatinka pagrindinių teisių hartija, tai kaip tada su jungtinių tautų visuotinė žmogaus teisų deklaracija, o kur dar Europos žmogaus teisų deklaracija, konvencija mes kalbame apie laisvą visuomenę ir laisvą rinką, o šios savo ruoštų yra susijusios su įstatymo viršenybė. Įstatymo viršenybė Ispanijoje yra visiškai ignoruojama. Tas elgesys, apie kurį girdėjome, yra banditų elgesys. Mes kalbame apie nusavybės teisės ir sandorius, kurių, kurie turi būti legalūs ir įgyvendinami. Ir nuostatos šiuo atveju buvo pažeistos kalbame apie fizinių asmenų nuosavybę ir puikiai žinome, kad yra šimtai dar Europos piliečių iš Didžiosios Britanijos, iš kitur Ispanijos piliečių, kurių teisės buvo ignoruojamos. Sandoriai, kuriuos jie sudarė, kaip aiškiai, yra neįgyvendinamis. Ispanijoje valdžios institucijos įgyvendina sprendimus atgalinę tvarką. Ir tie sandoriai tiesiog neįgyvendinami. Taip negali būti. Turime reikalauti, kad komisija imtųsi veiksmų ir aš norėčiau pritarti ponios Andreasan reikalavimui. Kaž reikia imtis konkrečių veiksmų ir reiktų pareikalauti, kad būtų nutrauktas ES e, lėšų tiekimas šiems regionams. Man atrodo labai e, protingas sprendimas šiuo atveju. Ponas Kešmenas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nuo 2004 metų dalyvauju nagrinėjant šitą klausimą. Noriu padėkoti ponė Helen Maurai už jos pristatymą. Taip pat dėkoju ponėms Prajos už tai, kad čia atvyko. Jau dešimt metų su panašiom situacijom susidurėm, aštuoneris jeigu tiksliau. Parlamento pozicija yra pakankamai aiški dėl to, kas vyksta, dėl urbanizacijos, dėl neteisėtų pastatų, teisėto pirkimo, tai yra nepriimtina. Ir aš pritariu ponui Helmeriui, kad jau mes balsavome dėl biudžetinių uh, klausimų 2009 metais. Nebereikia ieškoti čia nieko naujo. Dabar svarbu užtikrinti teisingumą. Komisija yra teisi, kad pagrindinių teisių hartija yra taikoma tiesiogiai įgyvendinant Europos direktyvas ir reglamentus. Ir įgyvendinant Europos teisės aktus teisingai yra užtikrinamas saugumas. Jeigu tai būtų padaryta, tai šitas klausimas būtų pasibaigęs jau 2004 metais. Aš netgi lankiausi toje vietovėje, Almanzoroje. Tris kartus ten lankiausi. Ir tų žmonių tragedija tikrai yra neapsakoma. Ir tie, kurie sako, kad čia yra tik tai Britų klausimas, klysta. Ne tik tai iš Britanijos žmonės panašiai nukenčia. Visi turi teisę į laisvą judėjimą, taip pat turi teisę gyventi, e, gyventi išėję į pensiją arba studijuoti kitoje ES valstybėje narėje. Mes tą teisę turime užtikrinti. Tam tikrais aspektais komisija yra teisi. Mes visi žinome Europos žmogaus teisų konvenciją. Pagal ją kiekviena, e, ją kiekviena valstybė narė turi ratifikuoti ją pasirašyti prieš tapdama ES nare. Ir dėl to ši peticija, jos svarstymas neturėtų būti baigtas ir turėtų nebūti baigtas tol, kol Ispanijos vyriausybė negarantuos e, Europos žmogaus teisų konvencijos nuostatų įgyvendinimo. Žinoma, čia visiškai teisėta prašyti atlyginti nuostolius. Ir aš manau, kad arba vietos, arba regioninių lygmenių vietos institucijos šiuo atveju neatliko savo pareigų. Mes čia kalbame apie šiuo atveju šešis sklypus, kiekvienas iš jų po 10 tūkstančių kvadratinių metrų. Ir jeigu asmuo, jeigu vyriausybė nežino, kas yra statoma e, jai priklausančiuose žemės klypose, ji negali garantuoti e, saugumo savo piliečiams. Todėl reikia imtis bent kelių priemonių. Šiuo atveju visų pirma reikėtų a, susisiekti su Ispanijos vyriausybė, taip pat sušaukti tribunolą, kad Mes su Ispanijos ministrais ir vietos valdžios atstovais šitą klausimą galėtume aptarti ir išspręsti. Mes parlamente turėtume arba kreiptis dėl šio klausimo plenarinėme posėdėje, bet laukti negalima. Reikia kreiptis į Ispanijos nacionalinius ministrus ir valstybių narių nacionalinius ministrus bei regionės valdžios atstovus, kad galėtume sudaryti komitetą arba komisiją skirtą išnagrinėti šį atvejį ir numatyti tinkamą kompensaciją dėl nusavybės, kurią žmonės teisė, tai noriu pabrėžti, teisė tai įsigijo. Ir po to jos neteko per Ispanijos teismų sistemą. jie turi e, plan, leidimą planuoti ir statyti namus tada ir turi teisę ten gyventi. Nepamirškime, Ispanijoje artėja rinkimai. Bus daug sujudimo ir daugybė pažadų. Ir manau, kad tokia komisija, tokį komisijai ši komisija būtų labai naudinga, jeigu ją sudarytų tiek Ispanijos atstovai, tiek kitų valstybių narių atstovai, ypač prieš Ispanijos rinkimus. Ir aš kreipiuosi į Ispanijos socialistų atstovus Europos parlamente. Dar kartą prašau peržiūrėti šitą atvejį ir Ispanijoje garantuojama teisėta teisė, įsigy, teisė, teisėtai įsigyti neteisėtai pastatytus pastatus. Ir būkime atidus, žadėdami kažką e, sunkiais laikais, nes jeigu jau pa, bus pažadėta kažkas prieš rinkimus, tie pažadai turėtų būti ištesėti ir po rinkimų. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad aš džiaugiuosi, kad visos frakcijos dalyvauja tokiuose mūsų veiklose. Uh, Europos parlamente yra frakcijų, kurios pačios netikė ES veiksmingumu. Ir tai yra vienas iš atvejų, kada galėtume įrodyti ES veiksmingumą. Ponas Barosto ir kiti komisijos atstovai galėtų pasinaudoti teisę, kurią turi dar, dar turi e, ir įrodyti ES veiksmingumą, daryti spaudimą Ispanijos vyriausybė ir taip apginti Europos piliečius. negalime sakyti, kad mes šiandien turime teisę tos kompetencijos imtis veiksmų. Mes čia turėtume siekti naudos tik tai peticijos autoriam, o ne patys savo. O peticijų autorių yra dešimtis tūkstančių. Dėkui. Aš man įkriaukė. Ačiū. Pane Aukin. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti peticijų autoriams už tai, kad atvyko ir dar kartą pristatė šią situaciją. Tai, tai mano atveju tai nėra labiausiai liūdinantis atvejais. Aš esu girdėjusi daug daugiau panašių atvejų pristatymų. Norėčiau visiškai pritarti pono Kešmeno siūlymams ir pridurti keletą dalykų. Visų pirma, kreipiuosi į komisiją. Žinoma, Tai yra, jūs patikite standartinį atsakymą, jūs neatsakingi, kreipkite į Strasbūro teismą ir jūs puikiai žinote, kaip aš, kad tai yra žudantis atvejis. Užtrunka dešimtmečius, kol Strasbūro teismas priima sprendimą. Tai yra beviltiška. Taip pat norėčiau priminti komisijai štai ką. Parlamento narių didelė dauguma balsavo už mano pranešimą. Tai reiškia, kad parlamentas mano, kad mes galime imti šių klausimų ir mes turėtume juos spręsti. Manau, kad komisija turėtų paisyti to ir tai suvokti, net jeigu negalime pasitelkti hartijos. Man atrodo, kad tie, kurie bent kiek pasidomėję, yra pasidomėję hartiją, žino, kad net jeigu negalime pasinaudoti hartiją, tai nereiškia, kad mes negalime kelti žmogaus teisų aspektų kitaip. Pavyzdžiui, Lisabono sutarties yra, antrajame straipsnėje yra išvardintos pagrindinės vertybės. Ir jeigu bent jau kažkuriais atžvilgiai tos pagrindinės vertybės neužtikrinimos, tai mes galime išeiti iš šito parlamento. Tai jeigu negalime uh, užtikrinti, siekti vertybių gyvendinimo konstatuojamų su, su, išvardintų sutarties pradžioje, tai ką dar galime? Norėčiau visiems kolegams priminti, kad mes nusprendėme surenkti klausimą žmogaus teisų užtikrinimo klausimų, nes tikrai nebeįdomu, nuobodu klausytis komisijos sakymo, kad jūs neatsakingi. Taip, ir jūs ir mes esame atsakingi. Ieško, galima ieškoti tiesiog būdų, kaip į tai reaguoti. Mes tai reikia tik prisiminti mano pranešime išdėstas rekomendacijas. Noriu dar pasakyti, pratesti pono Kešmino mintį. Uh, Prisiminkime, kas atsitiko su biudžetu 2009 metų rudenį po, biudžet, po rinkimų. Biudžeto komitete mus apgavo, nes mes patikėme pakeitimą, laikydamasi visų sprendimų, kuriuos patvirtiname mano pranešime. Ypač Valencijos atveju, bet galime pritaikyti ir kitiems regionams. Tuo atveju, kad jei nėra jokios pažangos, suspenduojamas finansavimas tol, kol bus pažanga. Ir tas pakeitimas buvo nustumtas į šoną, jisai buvo įtrauktas į kompromisą ir mano galva, tai kas įvyko, tai, kai buvo pasielgtas su mūsų darbu, tiesiog buvo apgavystė. Bet manau, kad reikia dar kartą bandyti ir būti ryštingiams ir, ir, ir atkakliems ir biudžeto komitete su kolegomis dirbti ir aš žinau, kas ta gauja, kas yra tos gaujos nariai, kurie pasistengia, kad taip viskas įvyktų. Žinoma, nacionalinės, reikia nepasti nacionalinės politikos aspektų. Čia irgi gali būti aktuoks dalykas. Tačiau komitetas gal galėtų pateikti pakeitimo siūlymą biudžetui. Pavyzdžiui, ombudsmenui skirta biudžeto eilutė aš turėčiau aiškiau paaiškinti, bet manau štai ką. Jeigu mūsų komitetas paprašytų, pateiktų pakeitimą biudžetui, reikia išsiaiškinti, kaip tai padaryti, aš tiksliai nežinau, bet man atrodo, kad tai turėtų būti įmanoma. Taip pat padaryti spaudimą, nes tikrai nepriimtina yra tai, kad dabar jau aštuoni metai praėjo. Mes kalbame apie dešimtis tūkstančių peticijų. Ir galiu pasakyti, kad dauguma peticijų autorių yra ispanai. Tai nėra turistai iš užsienio. Dauguma peticijo autorių, bent jau kiek aš išsiaiškinau, rengdamas savo pranešimą, yra ispanai. Pakrančių įstatymai yra kitas dalykas, bet visos tos, pavyzdžiui, klausimai susijęs su pakrantės įstatymų įgyvendinimu ir, ir ta nenormalia situacija, apie kurią čia kalbame, visur raginama Ispanijos teismus atsakyti, sureaguoti, pakomentuoti. Aš dariau tai. Ir žmonės pyko, aš sulaukiau mm, pasipiktinimo, nes jie sako, kad kreiptis į teismus yra beviltiška, nes tas pats kartojasi. Teismai ne, ne, nesuspėja, nesusidaroja su bylų krūviu, viskas kainuoja. Jeigu laimi bylą, Ir, pavyzdžiui, kita šalis, jeigu jie yra ekonomiškai e, stipresnėje pozicijoje, jie patiks apeliaciją, dar kartą, dar kartą, dar kartą. Ir paprastas žmogus tokiu, to, tokiu atveju neiš, ne, neatsilaikys, neišgyvens. Ir, man rodo, mes privalome šiuo atveju prisiminti mums tenkančią prievolę mūsų savo pareigą užtikrinti žmonėms teisę į savo būstą, teisę turėti namus. Jums leidus norėčiau duoti klausimą. Nejai. Jums leidus, ar galėčiau? Ja, erstmal vielen Dank, also und vielen Dank auch an die. Dėkoju, dėkoju peticijų autoriams, kurios dar kartą paaiškino, su kokia problema susidurė. Žinoma, reikia tiesiog užjausti ir stebėtis kaip peticijų autoriai ir nukentėję asmenys tiesiog susidaroja su šia situacija, kadangi per naktį tiesiog žlugo jų iliuzijos turėti būstą. Kai atsitinka tokie dalykai, turime pripažinti, kad neturime jokių galimybių daryti kokią nors poveikį. Tada iškyla klausimas, kam reikalinga ES. Tiesiog ji tampa savitiksliu be jokios prasmės. Tai tokiu atveju ES tampa nei politinė, nei vertybių sąjunga. Taigi, ką galėtume daryti? Aš manau, kad ES neturi užtikrinti ne tik tai E, ekonominės verslo veikos laisvės, asmenų judėjimo laisvės, bet ir apskritai laikytis bendrųjų vertybių. Mano manimu, reikia užtikrinti teisę į privačią nuosavybę ir, žinoma, įdėti, įgyvendinti šitą teisę, nesvarbu, Ispanijoje ar Vokietijoje vieta neturi reikšmės. Svarbu, kad ES piliečiai pasitikėtų e, teisės normomis tos teritorijos, kurioje jisai apsigyvena. Aš jau daug kartų kartojau ir minėjau atvejus, kai valstybė tiesiog nusavina nuosavybę dėl įvairių priežasčių, tačiau tuo atveju valstybė turi kompensuoti už nusavintą uh, turtą. Tačiau šitas ta, tas kompensavimo reikalavimas tiesiog turėtų pažaboti valstybės apetitą. Taigi, ką galime dabar mes nuveikti? apskritai tokios peticijos susijusios su nuosavybės teisių e, pažeidimu turi būti svarstomos nuolat. Be to pritariu kolegoms, kurie siūlė išplėsti svarstymų e, mastą, atsižvelgiant į pagrindinių teisių hartiją, žmogaus teisių e, konvenciją reikėtų pasitelkti ekspertus, kurie galbūt pateiks kitokį požiūrį. Taigi aš manau, reikėtų renktis platesnio masto klausimams. Pirmiausia, aš norėčiau įvertinti politinių požiūrių ir pasakyti, kad negalime toleruoti tokios situacijos. To tiesiog negali būti. Iki šiuo momentu mes tarsi ir sutarėme. Tačiau dabar, mąstydamas toliau, siūlau kartu su manim pasamprotauti. Manau, kad komitete reikia toliau nagrinėti šį klausimą. Neturėtume stengtis suteikti vilties peticijų autoriams, bet ir pasistengti jiems padėti. Aš manau, reikėtų suformuoti labai griežtą laišką visoms valstybėms narėms, kadangi visos valstybės narės turėtų tiesiog suprasti, jog tokių dalykų toleruoti negalima. Be to, ko gero, reikėtų dar kartą blaiviai apsvarstyti visus aspektus pasitelkti į pagalbą kitus giminingus komitetus. Taip pat buvo siūlyta tiesiog pagalvoti, kaip elgtis panašiais atvejais, galbūt netgi pagalvoti apie kokias nors biudžeto karpimo nuostatas. Čia yra pažeidžiamos žmogaus teisės į privačią nuostavybę, neskirstant gyventojų pagal jų pilietybę, pagal uh, valstybės. Tas pats uh, pasakytina apie tuos regionus, kuriuos iš, užklumpa potviniai ir tiesiog negalima teikti, kad tiesiog atsitiko nelaimė, jūs patys kalti, jog gyvenate šiame regione. Taigi nereikėtų taip e, siaurai žvelgti į šią problemą. Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, yo quería en primer lugar eh, reiterar. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau išreikšti solidarumą peticijos autoriams. Pone Jabing, Pone Jar, gal galite išjungti savo mikrofoną? Antrodo, kad 2010 sausio mėnesį komisijai ir tarybai uždavėme klausimą ir aš taip pat pareiškiau savo solidarumą tada. Manau, kad čia susidarėme su labai konkrečiu, aiškiu atveju. Dėl administracijos darbo piliečiai tapo to netinkamo administracijos darbo aukomis. Kalbame apie 30 regioninių valdžios institucijų įvairių Ispanijos savivaldybių, kurios kreipėsi į vietos administraciją, prašydamos leidimą statyti būstą. Tas leidimas buvo suteiktas. Piliečiai tokiu būdu įvykdė visus reikalavimus. Tačiau ur, ur, miestų kompetencijos Ispanijoje, kalbant apie miestų e, teritorijas ir, ir regiono administraciją dėl netinkamo tų, tų valdžios institucijų darbo piliečiai tampa tokios situacijos aukomis. Piliečiai padaro viską, ko, ką, ko iš jų reikalauja. Jie išpildo visus reikalavimus, paprašo leidimo ir daro prielaidą, kad jie jau turi visus dokumentus ir gali teisę tai toliau viską tvarkyti. Tačiau dėja taip nėra. Ir šiame regione buvo pastatyta apie 12 tūkstančių namų. Pastatyti jie neteisėtai. tai kalti ne piliečiai, nes administracija jiems davė leidimą. O dabar administracija teikia štai kokie. Štai kaip reaguoja. Ji bando legalizuoti tuos 11 700 pastatų ir kelis šimtus likusių nugriauti. Dėl administracijos neatsakingo elgesio Europos piliečiai ir čia esantis peticijų autoriai tapo aukomis, kurie kuriuos apgaudinėjo prastai dirbanti administracija, tai yra visiškai nepriimtina. Mums reikia garantijų, kad piliečiai, kad iš kokios valstybės jie bebūtų, jei jie kažkur vyks, atvyksta į kažkuria valstybę ir gauna iš vietos valdžios leidimą, tuomet ta informacija suteikiama turi būti par, paremta, pagrista visais teisiniais standartais ir na, administracija negali jų apgaudinėti. Aš pritariu siūlymams imtis iniciatyvų, apie kurias kalbėjome. Mes kalbame apie žmogaus teisės, teisę į būstą, teisę į poilsį ypač tų žmonių, kurie visą savo santaupas skyrė būsto įsigijimui, prieš tai gavę leidimą statyti, ar bent jau įsivaizduodami, kad gavo tą leidimą. Taigi tos peticijos svarstymas turi tęstis ir mes surinksime klausimą ir šį klausimą, klausimą ir tas klausimas turi būti ten keliamas. Dėl dėl valdžios institucijų klaidų e, piliečiai tampa tų klaidų aukomis. Nelygonas bus sutilas. Reikia taupyti laiką, nes laikas labai greitai eina. Thank you, Madam Chair. Um... Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir kiti kolegos, aš esu giliai sujaudintas peticijos autorių pasisakymais ir aš norėčiau taip pat, kaip ir kiti, pareikšti jiems solidarumą. Tačiau, nežiūrinti tai, reikia pripažinti, kad jei komisija mano, kad ES teisė nepažįsta, tai, na, tikriausiai taip ir yra, nėra jokių teisinio poveikio priemonių, kurias galima pasitelkti. Komisijos atstovas atsakė labai konkrečiai, jis pacitavo pagrindinių teisių hartiją, Tačiau jis nekalbėjo apie laisvą kapitalo judėjimą, klausimą, kurį minėjo peticijos autorė. Kaip aš suprantu, aš noriu įsigyti nusavybę Ispanijoje ir jeigu man pasako, kad negali to įsigyti, tai yra aiškus laisvo kapitalo judėjimo pažeidimas, dėl to be abejo neiškyla. Tačiau jeigu aš įsigyju nusavybę ir paskui valdžia tą įsigytą nusaibę nugriauna, tai tuo, metu, tai tuo atveju laisvas kapitalo judėjimas nepažydžiamas. Laisvą kapitalo, kapitalo judėjimą laisvę nepažydžiama. Taigi noriu paklausti komisijos tovą labai konkrečiai, ar pažeista ši laisvė ar nepažeista. O kaip konkretaus savininko atveju? Juk tai tikrai ne, už, yra pavyzdys, kuris neskatina daugiau nieko bandyti įsigyti nuosavybės Ispanijoje. Ir galbūt tai yra pažeidimas. Noriu taip pat paklausti komisijos atstovo Štiko. Ar tas klausimas buvo nagrinėtas Europos teisingumo teisų teisme, šis laisvo kapitalo judėjimo klausimas ir ar yra sprendimų teismo šiuo klausimu? Jei nėra, tai galbūt komisija galėtų kreiptis į teismą ir pradėti tokio pažeidimo nagrinėjimą, nes yra aiškus konfliktas, teisės nuostatų interpretavimo konfliktas. Taigi prašyčiau, kad komisijos narys atsakytų šį konkretų klausimą. Kirja Harkin. Thank you, Madam Chair. And like everybody else, I would like to welcome. Pone pirmininkė, dėkoju. Aš taip pat Sveikinu peticijų autorius, prašė mūsų kalbėti trumpai, bet aš vis tiek noriu išreikšti savo solidarumą su peticijų autoriais. Visų pirma, noriu pastebėti, kad daug mūsų komiteto narių jau ilgai dirba su šiuo klausimu, ypač ponė Auken ir ponas Kešmanas, ir jiems ypatingai dėkoju. Aš taip pat sekiau jų darbą ir jį rėmiau. O dabar klausimas kyla, ką mums reikia daryti toliau. Ko mūsų komitetui Yra labai svarbu, kad su piliečiais elgtumėme sąžiningai ir kad piliečiai iš mūsų komiteto neišvyktų tikėdamiesi kažkokių kompensacijų arba pagalbos, kuri mes žinome, kad nebus suteikta. Kalbame apie tai, kad turi būti užtikrinamos pagrindinės teisės. Taip, Ir jeigu taip nemanome, reikia taip ir sakyti, o jeigu manome, kad visi nusipelnė tokių teisų, tada turime taip aiškiai išsakyti. Paskutinis kalbėjęs kolega kalbėjo apie laisvą kapitalo judėjimą. Čia gali būti galimybių veikti. Taip pat kalbėjome apie, e, apie fondo sukūrimą, kuris galėtų būti naudojamas tokiais atvejais. Čia taip pat yra galimybė ir galime pritarti jai, bet reikėtų užtikrinti, kad ir mūsų atstovaujamos frakcijos pritartų tokiems pasiūlymams, kad jie paskui būtų įgyvendinami. Ponas Kešmanas kalbėjo apie tribunolą. Čia taip pat gali būti galimybė, reikės pasvarstyti šitą galimybę. Bet aš dar vieną noriu pastebėjimą pateikti. Airijoje buvo jau vienas atvejis dėl planavimo leidimų ir komisija šitą atvejį svarstė. Ir tai buvo atvejis, kai yra numatomi apribojimai e, asmeniui, kai buvo piliečiui e, atimtas leidimas statyti namo priestatus, nors žmogus turėjo ten gyventi dar 5-6 metus. Komisija šitą klausimą taip pat svarstė ir nusprendė, kad tai yra susiję ir su įsisteigimo teisė. Ir jeigu, tarkime, žmogus norėtų užsimti verslu iš namų, nekalbėkime dabar apie gyvenamosius namus. Tai jeigu asmeniui neleidžiama statyti namo, tėme gyventi, jis negali užsimti ir verslu. Todėl reikėtų prašyti nacionalinių institucijų keisti savo teisės aktus. Aš nesu tikra, ar tai yra tiesiogiai susiję, bet galbūt uh, galima panagrinėti ir, ir tokią galimybę. Kol kas baigsiu čia ir paklausykime, kokiu atsakymą galės mums pateikti komisija. Dėkui. Thank you, Madam Chairman. Dėkoju, panai pirmininkė. Man atrodo, kad atsakingų institucijų ausis Ispanijoje dabar turėtų labai kaisti. Ir jos turėtų raudonuoti iš gėdos, kad jų šalyje tokia situacija yra susiklošusi jau tiek daug metų. Čia klausimas ne tiek, daug, ne tiek demokratijos ar teisės viršienybės, bet jau čia mes galim kalbėti apskritai apie totalitarizmą beveik. Yra labai keista, kad tokia situacija susiklosti Europos Sąjungoje. Ir tikrai baisu net pagalvoti, kaip turėtų jaustis peticijų autoriai. Bet gaila, kad mums nepavyksta padaryti pakankamos pažangos sprendžiant šitą problemą. Tad aš noriu pritarti poniai Auken, ji tikrai labai daug dirbo šiuo klausimu ir manau, kad jeigu čia reikia įgyveninti teisingumą, tai turėtume nenuleisti rankų. O taip ir yra. Ispanijoje yra labai daug negyvenamų pastatų, nenaudojimų pastatų, būtent dėl sprogusio nekilnojamo turto burbulo. Klausimas yra, kodėl tada jie greuna tuos namus, kur žmonės gyvena, bet palieka stovėti negyvenamus namus. Labai keista logika. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad Esant tokiai situacijai visai nekeista, kad žmonės prie Gibraltaro ir aš atstovauju tiems žmonėms, beje, jie visai nenori jokių reikalų turėti su Ispanijos e, teritorinio planavimo institucijomis. Ispanijoje būtina spręsti tokią situaciją. Ačiū. You, Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau grįžti prie ponios Aukiant pranešimo. Ten kalbama, apie galimy... Ten kalbama apie galimybę nutraukti lėšų tiekimą, jei situacija neiš... nebus išspręsta. Situacija nebuvo išspręsta ir todėl aš reikalaujantis veiksmų dabar. Dabar turime pareikalauti, kad lėšų tiekimas būtų nutrauktas. Taip pat noriu pasakyti štai ką, ponia Auken sakė, kad balsuojant dėl jos pranešimo plenarnėme posėdėje už jį balsavo narių dauguma, tačiau balsuojant nebuvo balsuojama vienbalsiai. Ir daugybė Ispanijos parlamento narių susilaikė arba balsavo prieš. Ir tai yra gyvybiškai svarbus dalykas. Ir tai susijęs su galimybė įkurti komisiją, apie kurią kalbėjo ponas Kešminas, valstybėje, kur žmonių atstovai, kaip girdėjome, taip elgesi ir daugybė Ispanijos piliečių yra nepatenkinti šią patirtimį ir nu, nukentėjo. Ir jie ne, jeigu jie nebalsuoja už ponios aukiant pranešimą, tai man labai sunku patikėti, kad dar išlieka galimybių, gal kad galima tikėtis, kad tokia komisija, tyrimo komisija būtų sukurta. Aš manau, kad tai yra labai politizuotas klausimas, nes tai kelia grėsmę Europos skland, sanglaudai. Tai tiesiog augina žmonių nepasitikėjimą ir iškyla grėsmė iš vis be, sąjungai. Ponas Busutil uždavė klausimą komisijai ir dabar kreipiuosi komisijos atstovą, ar jūs galite atsakyti šį klausimą, prašau. Pone Kešmin. Ačiū, ponė pirmininkė. Būtent Todėl aš jums perdaviau ponios aukiant pranešimą, kad suvoktume, žinotume, kas ten, ra, ten, ką ten, kas ten raginama. Tame pranešime raginama kreiptis į Europos žmogaus teisų teismą Strasbūre, į šį komitetą. Ir dabar Britų bendrovė rengė nemažai bylų tam uh, teismui. 33 rekomendacija - žalos kompensavimas visų patirtų nuostolius atlyginimas, biudžeto priemonės ir aš norėčiau komisijos nuomonės išgirsti. Primena, kad paži neteisėtos pažydžiamos veiklos direktyva numato galimybę vartotojams gauti kompensaciją už patirtą žalą ir nuostolius ir, ir numato, kad turi būti imtas ir reikalingų sankcijų, kad to, būtų užkirstas kelias panašiai veiklai. Taigi, man atrodo, kad būtent šiuo atveju ES teisės aktai yra pažeidinėjami ir yra galimybė kreiptis į Europos teisingumo teismą šiuo pagrindu. Taigi, kreipiuosi į tuos, kurie, kaip ir aš, balsavote už aukiant pranešimą, pasirūpinkime, užtikrinkime, kad dabar, kad šis pranešimas būtų įgyvendintas, viskas yra paprasta. Kašman. Klaus, turiu klausimą apie, taip pat už, uždaviau klausimą apie steigimosi laisvę. Uh, to. To the commission? Kam klausimas komisijai? And excuse me, yes. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Je pense... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad ponas Kešmenas labai teisingai priminė kai kuriuos teisės principus, kuriuos galima būtų pasitelkti ir užtikrinti jų įgyvendinimą šioje situacijoje, šiame atveju. Pavyzdžiui, teisė į kompensaciją numatyta tuo atveju, jeigu valstybė narė ekspropriuoja būstą iš asmens arba dėl valstybės institucijų priimto sprendimo. Toks principas egzistuoja ir jį, jo įgyvendinimą, jo egzistavimą įtvirtina e, Europos žmogus teisų teismas ir visos valstybės narės. Kaip ten, bet vis dėlto, man atrodo, kad čia iškyla principinis klausimas. Remdamiesi, re, remdamasis precedentų teisę, galėčiau pasakyti štai, kad jeigu Hartijos nebūtų situacija, nepasikeistų, kalbant apie ES teisės e, aktų gyvendinimo užtikrinimą. Kalbu apie 51 hartijos straipsnį, kur ribojamos sąjungos kompetencijos žmogaus teisų užtikrinimo srityje. Nėra hartijos išradimas, tiesiog tas principas įtvirtintas, bet jis egzistuoja nuo 70-mečio. Jis egzistavo anksčiau, dar iki hartijos atsiradimo atsiradimo. Ta principą įtvirtino Luksemburgo teismas, kura, kuris aiškiai pareiškia, taip reikia žmogaus teisų laikytis, tačiau kompetencijos žmogaus teisų užtikrinimo srityje e, sąjungai jos numatytos tuo atveju, kai kalbame apie ES teisės aktų įgyvendinimo. Toliau, dabar periname prie ES teisės aktų įgyvendinimo nuostatų įgyvendinimo ir steigimosi laisvės. Aš nesu nei vieno, nei kito, nei vartotojų teisų specialistas. Bet atvirai kalbant, kiek žinau, ES e teise nematau jokių kliūčių kapitalo judėjimo laisviai. Aš nesu specialistas, komisija turėtų ištirti šį atvejį, bet jeigu iškiltų toks klausimas dėl steigimosi laisvės ir laisvo kapitalo judėjimo, uh, bet aš tikrai neižvelgiu kliūčių, kai buvo pristatyta šiuo konkrečiu atveju. Up, please, uh, the... Ar komisija gali pateikti mums šitą atsakymą raštu? Tiesiog pareikšti savo nuomonę tais dviem dalykais. Aš manau, trys klausimai buvo svarb, svarbus. Mary Hawkins klausimas dėl įsisteigimo laisvės taip pat dėl įdingos verslo praktikos ir trečias dalykas dėl laisvo kapitalo judėjimo. Uh, to... Mes prašome komisijos atsakyti į tuos tris suformuluotus klausimus, į tuos klausimus, kurias pateikėme šiandien. Pone Aukin. komisija visada atsako, kad e, ji čia nieko dėta. Naujoje sutartyje antrasis straipsnis ir septintas straipsnis numato vienodas sąlygas. Tiesiog e, numato galimybę pateikti tam tikras klausimus sprendimui. Tačiau aš vis dėlto galvočiau, kad mes turim tam tikrų galimybių. Pone Kešman sakė, kad yra įvairiausių galimybių. Ir mes, ko gero, turėtume patys rimtai susimastyti ir pagalvoti, kokios priemonės yra mūsų dispozicijoje ir neprašyti komisijos imtis veiksmų. Ko gero, reikėtų mums patiems apsispręsti, ką daryti pagal galimybės viena iš galimybių būtų pateikti diskusijų metu klausimą žodžiu. Tiesiog paklausti, ką komisija nuveikė įgyvendindama e, rekomendacijas, kurios buvo pateiktos aukant pataskotoje 2008 metais. Tiesiog reikėtų, ko gero, pateikti tokį klausimą ir kartu galbūt suformuluoti kitus du klausimus kadangi tie du klausimai papildomai neatsispindėjo OK Aukan ataskaitoje. Galbūt tie klausimai būtų tinkamesni pateikti diskusijų metu, kaip klausimai žodžiu. Aš pritarčiau minčiai, kad reikėtų grįžti prie šio klausimo koordinatorių posėdyje. Čia mes kalbame apie anuo metu kalbėjimą apie Ispanijos e, pajūrio regiono e, statybos nuostatas, o čia yra visiškai kitokio pobūdžio klausimas. Mums reikėtų dar kartą grįžti prie šių klausimų koordinatorių posėdėje ir pasitarti, kokio griežtumo laiškus reikėtų suformuluoti iš kolegos Mayer aš supratau, kad reikėtų kreiptis į dvi institucijas. Viena institucija yra ta, kuri išdavė statybos leidimą, o kita institucija Andalūzijos regiono vadovybė kuri teigia, kad statybos leidimai yra negaliojantis ir kuri nurodė, kad reikia tuos statinius nugriauti. Todėl mes turėtume dar kartą pasitarti dėl tų laiškų atitinkamoms institucijoms, dėl komisijos nuomonės, dėl laisvo kapitalo judėjimo ir asmens judėjimo laisvės. Iš tikrųjų, čia suvaržymų galbūt ir nėra. Aš savo kapitalą tiesiog vežu į Ispaniją ir ten nusiperku namą ir po to tas namas tiesiog yra konfiskuojamas, atimamas. Tačiau čia taip yra nustavinamos mano lėšos ir aš manau, kad vis dėlto tai yra laisvo kapitalo judėjimo suvaržymas. suvaržymas. Aš manau, kad laisvas asmenų judėjimas arba la, kapitalo judėjimo laisvė nėra visiškai užtikrinta jeigu tam tikrame etape šitas kapitalas arba įsigytas turtas tiesiog yra konfiskuojamas. Nes, mano manimu, kai turtas yra nacionalizuojamas arba konfiskuojamas, jau susidarėme su laisvo kapitalo judėjimo trukdymais. Galbūt peticijos autoriai norėtų ką nors pridurti. Ar norėtumėt dar kam, ką nors pasakyti? Man dabar. Oi, atsiprašau. Man aišku, kad komitetas negali imtis veiksmų šio klausimu dėl komisijos atsakymo, kad esą šiam, šiuo atveju negalioja ES sutartis ir nei, negalime taikyti pagrindinių teisų hartijos. Uh, turėčiau, turėčiau pritarti e, šio pono komentarams, nes jie m, mm, pagrindžia mm, mm, mūsų argumentavimą. Tai yra pažeisti du pagrindiniai sutarties punktai - neužtikrinamas laisvas kapitalo ir laisvas asmenų judėjimas. Todėl aš norėčiau kad, pa, pa, dar kartą pakartoti prašymą komisijai ir kad paaiškintų ko, parlamentui ir mums, kodėl tie klausimai nereglamentuojami sutartimi, kodėl nenumatyta tokia kompetencija sutartyje. E, kalbant apie žmonės, kurie nukentėjo, nukentėjo dėl neteisingo miestų planavimo institucijų darbo, siūlymas kreiptis į žmogaus teisų teismą po to, kai jau bus pasitelktos visos teisinio poveikio priemonės Ispanija, noriu pasakyti, kad e, štai ką, kad kad byla svarstama nuo 10 iki 14 metų. E, kol priimamas sprendimas. Taigi daugelis tų būstus namų savininkų jau bus mirę, kai bus, galim, kai, kai bus išspręsta, ar jie turi teisę į kompensaciją už žalą ar ne. Ar kaip kai kurie kalbėtai minėjo, jeigu turi pakankamai pinigų ir esi kita šalis toje byloje, kurią mes keliame, tai yra, jeigu ieškai teisingumo, tai m, m, tokie, tokia kita šalis priešininkai galėtų mus įkalinti teismų sistemoje metų metams. Ir iš tikrųjų teisingumo neužtikrinimas yra teisingumo neįgyvendinimas. Ir aš nečiau dar kartą paprašyti komisijos, kad jį paaiškinti, kodėl to nereglamentuoja, to klausimą nereglamentuoja ES sutartis. Ačiū. Uh, uh, large uh, discussion of a very important issue. Na, tai tikrai labai svarbi diskusija šios svarbių klausimų. Ir kitame koordinatorių posėdėje mes svarstysime galimybę teikti klausimą žodžiu šiuo klausimu ir tuo pat metu mes laukiame komisijos kad komisija pateiktų atsakymus į klausimus, kurie buvo pateikti čia šiandien. Ačiū. the petition of Mr. Bente. Toliau pagal darbo tvarkę pono Bente Žušlak Jensen iš Dan Danijos piliečio peticiją dėl neteisėtų veiksmų. E, Pietų Ispanijoje netoli Malagos, Esteponoje statant viešbutį. Pone Florido, ar galėtumėte pristatyti šią atveją komisijos vardu? Dėkuoju, pirmininkė. Šita peticija yra susijusi su neteisėtais veiksmais pietų Ispanijoje, netoli Malagos, dėl viešbučio statybos. Viešbutis ir gyvenamieji pastatai turi būti statomi arba dalis tų pastatų rekonstruojama toje vietoje, kur patento autorius tiesiog gyvena. Ir šioje peticijoje kalbama, kad bus daromas didžiulis poveikis aplinkai, taip pat jūros florai ir faunai. Tačiau šitam projektui buvo pritarta miesto savivaldybėje. Peticijos autoris teigia, kad šita teritorija yra aplinkosauginių požiūrių labai jautri specifika. Tai yra teritorija, kuri yra priskirta prie Natūra 2000 e, regionų ir čia turėtų galioti Natūra 2000 tinklų nuostatos. Ir teigiama šioje peticijoje, kad tiesiog šitas regionas buvo paukotas statyboms Kosta del Sol regionas yra ypatingas regionas aplikosauginių požiūrių ir Ispanijos vyriausybė atrodo neįvertino tų statybų poveikio aplinkai. Tuo labiau, kad čia yra susitarma su saugotma teritorija. Ir šioje peticijoje daroma išvada, kad pažeidžiamos aplinkos saug, apliko, ap, ES aplinkosaugos e, teisės nuostatos ir mes bandėme išsiaiškinti situaciją dėl poveikio aplinkai, mes bandėme pritaikyti poveikio aplinkai regionų nuostatas būtent tokiems regionams. Ypatingai atsižvelgiame į antrąjį priedą, tai yra 2001 metų direktyva dėl poveikio aplinkai ir dėl urbanistikos projektų įgyvendinimo. Taigi reikėtų kiekvieną projektą, statybos projektą įvertinti pagal tai, kaip jis siejasi arba turi poveikį teisės nuostatoms pagal e, buveinių direktyvą arba Natūra 2000 direktyvą. Tyrimų metu ir atsižvelgiant į informaciją, kuri mums buvo teikta, komisija daro štai kokią išvadą. Stepona plana, plan, teritorijų planavimo nuostatos buvo priimtos labai seniai, prieš keletą dešimtmečių ir šitos nuostatos yra keičiamos, tačiau pakeitimų siūlymai iki šiol buvo atmesti. O šita peticija mini e, tam tikrą turistinį regioną, kuriame yra leidžiamos statybos, tačiau yra numatyti tam tikri apribojimai. Natūra 2000 tinklas, jo nuostatos yra susijusios tik tai tiek su šia teritorija, kadangi e, Čia minima ne tik ta teritorija, bet ir daug platesnis regionas. Be to, šitas regionas apima ir tam tikras gamtinės sąlygas, upelius ir taip toliau. Svarbiausių regionų sąrašas buvo priimtas 2006 metais. Be to, Senadilio regione 2006 metais buvo e, įtrauktas į apsaugos zoną labai nedidelis sklypas, kuriame į, upę, į, į jūrą įteka upelis. Taigi į visus šiuos aspektus buvo bandoma atsižvelgti, buvo atsižvelgta į, bandoma atsižvelgti į tai, kad pajūrio zonoje būtų griežtai laikomasi statybos leidimų išdavimų nuostatų, tačiau pasirodo yra tam tikrų interesantų grupių, kurios nori, kad visa teritorija būtų priskita prie Natūra 2000 tinklo. Komisijos žiniomis šitas urbanistikos projektas dar nėra patvirtintas, dar yra daugybė kliuvinių, kliučių e, įgyvenant šį projektą ir dėl sunkios ekonominės padėties. Baigiant, komisija turėtų pasakyti, kad ji nesusidarė pilno vaizdo, ji paprašė Ispanijos valstybės vyriausybės atstovų pateikti papildomą informaciją apie šį projektą. Projektas dar nėra patvirtintas, bet nėra jo atsisakyta. Ir todėl vertinimo ir prevencinės sistemos turėtų būti įvertintos. Mes laukiame papildomos informacijos iš Ispanijos dėl to, kokio lygio apsauga turėtų būti taikoma šiam pajūro regionui. Aš dėkoju komisijai už suteiktą informaciją ir rekomendacijas. Rekomenduočiau, kad nebaigtume peticijos svarstymo. Pone Auken, jūs norite prašyti žodžio? Taip, aš taip pat dėkoju už sutiktą informaciją ir taip pat manau, kad yra labai svarbu, kad komisija išsakytų aiškiai savo nuomonę, nes atsimenu, kad buvo keletas atvejų Ispanijoje, kai būdavo sakoma, kad čia yra nacionalinės teisės reikalas, regioninės teisės reikalas ir panašiai. O esu netgi girdėjusi, kad jeigu kai kurie galvoja, kad jeigu yra taikomi nacionalinės teisės aktai, tai ES teisės aktai tada nebetaikomi. taikomi. Madride buvo taip sakoma. Iš tiesų turime būti atidus, kad būtų laikomasi ES teisės aktų ir kad būtų nuosekliai gyvendinamos Natura 2000 nuostatos. Čia yra mano, žinoma, asmeninė nuomonė, bet labai liūdna, jeigu tuose keliuose gražiuose pajūrio ruožuose likus, likusiuose dar nepaliestose vėl yra planuojama statyti viešbučius. Gal Ispanai, aišku, čia jų reikalas, jeigu jie nori savo gamtą patys sunaikinti, bet e, reikėtų paraginti Ispaniją to nedaryti. Bet manau, kad svarbiausia, kad ES teisės aktus būtų atsižvelgiama ir jie deramai įgyvendinami. Ačiū, ponia Auken. Okay.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 Thank you, Madam Chair. Um, the Commission has addressed several communications. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau susitelkti ties pagrindiniu klausimu, kuris svarbiausias atrodė komisijos tarnyboms. Tai yra dėl kompensacinių priemonių įgyvendinimo, kurios yra įgyvendinamos Portugalijos institucijų ir projektų įgyvendintojų. Svarbi informacija jūsų komitetui galbūt bus tai, kad šios užtvankos statyba yra atliekama Portugalijos e, institucijų ir taip pat ten dalyvauja vietos institucijos, mokslininkai, aplinkosaugos organizacijos, nevyriausybinės organizacijos. Taigi peticijos autorius yra labai gerai informuotas apie vykdomą procesą. komisijos tarnybos nuolatos reguliariai susisiekia su peticijos autoriumi ir stebi šį procesą. Mes taip pat gauname platformos dokumentus ir du kartus per metus gauname priemonių įgyvendinimo ataskaitą. Galbūt pamenate, kad iš pradžių komisijos netenkino numatytos kompensacinės priemonės kurias pasiūlė projektų gyvendintojai. Mes tai aiškiai nurodėme, nurodėme, kur buvo nepakankamos numatytos priemonės ir ką toliau reikėtų daryti. Ir kompensacinių priemonių paketas buvo papildytas ir dabar jis yra įgyvendinamas, o mes tą įgyvendinimą nuolatos stebime. Buvome susitikę kovo 28-29 dieną su Portugalijos institucijomis šiam klausimui aptarti. Ir taip pat gavome informacijos dėl to, kaip yra gyventinamos kompensacinės priemonės. Jau yra taikoma bent keletas stebėsenos priemonių ir buvo nustatyta, kad daugiau negu 140 km plotė aplink konkrečią vietovę turi būti įgyvendinamos kompensacinės priemonės, nes buvo komisijos nuspręsta, kad kompensacinės priemonės turi būti įgyvendinamos ne tik tai toje mūsų aptariamoje vietovėje, bet ir platesnėme regione. Tačiau dabar yra e, šiek tiek vėluojantis procesas, nes jis yra labai sudėtingas. Ir mes paraginome mes e, vis tik savo užduotį atliekame pakankamai gerai ir stebime, kaip yra priemonės įgyvendinamos ir turime apgailestauti, kad kai kurios priemonės yra įgyvendinamos per lietai. Bet svarbiausia yra užtikrinti, kad kompensacinės priemonės būtų uh, e, įgyvendintas iki tol, kol bus užpildytas uh, užtvankos rezervuaras. Tai yra iki 2013 metų. Ir iki 2013 metų mes stebėsime situaciją ir žiūrėsime, ar gausime kokios nors informacijos, kuri būtų aktuali jūsų komitetui. Jeigu ją gausime, tada ją pateiksime iki 2013 metų būtent dėl e, kompensacinių priemonių gyvendinimo. Dėkui. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Auken, Ispanijoje mes užtikriname savo gamtos teritorijų draustinio apsaugą laikydamėsi savo šalyje galiojančio įstatymo. Pavyzdžiui, yra pakrančio apsaugos įstatymas, kuris draudžia statybą pakrantėse ir, ir uh, tų teritorijų urbanizacija, kurios yra netoli pakrančių. ir tos taisyklės atitinka e, svarbiausių pasa, pa, pasaulinių aplinkosaugos organizacijų nuostatus. Tačiau ir mes užtikriname savo bio įvairovės apsaugą Ispanijoje, laikydamėsi savo įstatymų. Komisija yra pareiškusi, kad Europos teisės aktai nepažeidžiami. Todėl tos peticijos nagrinėjimas neturi būti užbaigtas, nes tai nėra šio komiteto kompetencija. Mūsų komitetas nagrinėja piliečių pateiktas peticijas. Ir tais atvejais, kai pažeidžiama ES teisės aktai. O kai komisija teigia, kad ES teisės aktai nebuvo pažeisti, tai mes nebegalime toliau nagrinėti tos peticijos. Ispanijos teisės sistema atitinka visus ES teisės reikalavimus ir būtent ten Ispanijoje turėtų būti sprendžiamas šis klausimas ir aš manau, kad reikia nustoti, e, reikia nebeleisti šio komiteto panaudoti atvirai demagoginiams tikslams, kaip kad dabar vyksta kažkas kažką stato draustinėje ir paskui čia šiame komitete skundžiamasi dėl to, e, kad buvo pažeisti žmonių interesai. Tačiau tos statybos yra neteisėtos, jos, jų, jų prati, statybų pradžia buvo neteisėta ir keletą kartų esame girdėję, kad komisijos atsakymą, kad tai visiškai nesusijęs su Europos bendryjų uh, nuostatais, teisės aktais. Tai vyksta lyg, tokia pati situacija vyktų lyg, bet, bet kokioje kitoje valstybė narėje, tai yra būtų nugriauti, nuversti neteisę, tai pastatyti pastatai, nes reikia užtikrinti įvairių uh, gamtos apsaugos įstatymų įgyvendinimą. Ispanijos bio įvairovė ir jos apsauga užtikrina e, Ispanijos įstatymai ir Ispanijos įstatymai šios yra vieni pažangiausių pasaulyje. Ir tai nieko, ne, ir jeigu tai nesusijęs su ES bendrijos teisų, bendry, bendry, teisės pažeidimas, tai turi būti svarstama kitame teisme, o ne čia. Kalbėtoje neįsijungus mikrofoną. Gaila, kad jūs nebuvote anksčiau, nes tą temą mes svarstėme ilgai, beveik valandą ir prašau leisti man jums pirmą kai ką paaiškinti. Ir mes priėmėme kai kuriuos sprendimus. Žinoma, tuos sprendimus priims koordinatoriai ir būčiau dėkinga, jeigu galėtumėt pateikti savo pasisakymą. Ir tai būtų tikrai naudinga. Ačiū.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 Aš turėjau vieną pastebėjimą dėl Portugalijos atvejo, norėjau tai išsakyti komisijai. Ačiū už atvejo pristatymą, bet mes žinome, kas įvyko. Mes taip pat žinome, kaip, kad komisijos vadovas įsivėlė į šį atvejį. Bet noriu pasakyti Jums, kad mes labai atidžiai stebėme, kaip viskas klostosi ir mes esame dėkingi už informaciją, bet mes nepamiršime, mes nepamirštame, kas įvyko ir mes tikrai puikiai prisimename. Now, move to uh, uh, um, petition by Chris Andrews. Toliau Chris Andrews iš Airijos peticija dėl atliekų deginimo įmonės Pulbego pusęsalyje ir pono Damien F. Cassidy peticija teikiama Rinksendo ir Airištauno bendruomenių ir Sendimaunto aplinkos apsaugos asociacijos vardu dėl infrastruktūros plėtros Dublino įlankoje. Pulbegė ir Rinksende ir Nortolė ponė Lot komisijos vardu. Ačiū pirmininkė. Dėl pirmos peticijos, nes mes jau keletą kartų kalbėjomės, e, apsikeitėme informaciją su komitetu šią temą. Čia kalbame apie statybos leidimus įvairiose Dublino įlankos vietose. Ir peticijos autorius griežtai kritikuoja, peticijos autoriai griežtai kritikuoja šį procesą. Norėčiau trumpai pristatyti, kokia yra padėtis dabar. Komisija ištyrė peticijos autoriaus iškeltą klausimą per ES pasitelkdama atitinkamus mechanizmus ir su Airijos valdžios institucijų atstovais mes nusprendėme prie šitos, kad teisės pažydimai nepadaryti. Tačiau mums sukėlė, mums iškėlė kai kurių klausimų teisės aktai, kurių pagrindų tie leidimai buvo sutikti. Problema yra ta, kad vyksta du sprendimų prieimimo procesai. Vienas dėl leidimo suteikimo, o kitas procesas tai yra uh, bandymai pasiekti, kad būtų atliktas poveikio aplinkai vertinimas. Ir e, remiantis tuo įstatymu, tuo teisės aktu, buvo kreiptasi į Airijos teismas, į teismą 2009 metais ir savo paskutinėme pranešime mes primename, kad sprendimas šioje byloje dar neprimtas ir dabar yra kovo trečios dienos, jau yra kovo trečią dieną primtas teismo sprendimas, komis, teismas patvirtino komisijos poziciją dėl to, kad tas skirtingas sprendimų prieminėjimas pažeidžia aplinkosaugos direktyvą. Tai reiškia, kad reikės keisti bazę įstatymą, kurio pagrindu teikiami leidimai ir komisija dabar siekia, kad tai būtų padaryta. Mes paprašėme Airijos, mes prašome Airijos valdžios, kad tai eitų priekin, tačiau tai nesusijęs su konkrečiais leidimais, kurie buvo išduoti, ypač pullback pusęsalyje Dublino įlankoje e, leidimas e, statyti atliekų deginimo įmonę. Antra peticija yra panaši, bet ten kalbame tik tai apie Pulbego pusęsalyje planuojama statyti atliekų deginimo įrenginį. Vėlgi komisija yra pa, pa, paskelbusi komunikatų šią temą. Dar vienas klausimas keliamas čia yra e, teisingumo užtikrinimas. Peticijos autorius E, skundžiasi tuo, kad nebuvo suteikta informacija visuomeniai apie tai, kad galima e, apskūsti administracinį sprendimą pareikalavus teisminės peržiūros. Tai yra nebuvo laikytasi 2005 metų direktyvos. Vėlgi komisija šį klausimą svarstė su Airijos valdžios atstovais ir Teisingumo teismas pritarė komisijos požiūrį byloje 471-2007 ir naujausia informacija yra tokia, 2010 vasara Arijoje buvo patvirtinti nauji įstatymai, kuriuose numatomas reikalavimas teikti informaciją praktinę informaciją apie teisminės peržiūros galimybę visuomenį, jeigu kalbame apie administracinius sprendimus ir kiek mes žinome. Airijos e, statybos leidimo apskundimo valdyba įtraukia dabar savo sprendimuose informaciją apie teisminę peržiūrą. Kalbant apie kitus klausimus, kurie keliami šioje peticijoje, mes nesame konstatavę, aptikę jokių pažeidimų, kalbant apie leidimą statyti deginimo įrenginį. Ačiū, tiek būtų mūsų, mūsų vardu. Dėkoju. Ar siūlote baigti šitos peticijos svarstymą? Kodėl sužinote? Ne, ne, jokauju, nereikia aiškintis. Vis tiek jūsų nesugebėčiau perkalbėti. Ar būtų dar pastebėjimų arba komentarų dėl šitos peticijos? Dviejų peticijų. Tuomet baigiame jų svarstymą. Ir paskutinė Ir peticija pateikta ponios Harokopų iš Graikijos. Atstovauja jie 19 Graikijos gyvūnų gerovės asociacijų. Dėl Graikijos valdžios institucijų aplinkraščio, dėl benamių kačių. vežimo ir dėl to, kad nesilaikoma, nesilaikoma ES taikytinų nu, teisės aktų nuostatų. Ar jūs pasirengę, komisija? Taip. Ačiū, pirmininkė. Ši peticija yra susijusi su įvairių organizacijų veikla, tai yra tos organizacijos, kurios suteikia pastogę benamiams gyvūnams. Čia iš esmės yra du skirtingi dalykai. Vienas yra susijęs su nacionaliniais teisės aktais dėl e, gyvūnų laikymo. Ir antrasis klausimas yra gyvūnų vežimas per sieną tarp kelių valstybių narių. Ši dalis yra visiškai suvienodinta 998 e, dokumentu. Šiame skunde yra kalbama apie gyvūnų identifikavimą, išduodant gyvūnui dokumentą, kuris turi būti išduodamas, jeigu norima pervežti gyvūną iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę. Tas dokumentas yra išduodamas arba gyvūno savininkui, arba tam asmeniui, kuris veikia savininko vardu. Klausimas buvo, kaip reikėtų taikyti kodeksą. Šiuo kodeksu yra siekiama užtikrinti e, mikroschemų naudojimą. Jame yra užfiksuojamas e, valstybės, kuriame registruojamas gyvūnas kodas ir galima valstybę e, užkoduoti arba standartiniu valstybės pavadinimo trumpiniu, arba valstybė išskiriamų kodų. Ir tokiu būdu galima sekti, kur ir kada e, katės, katės ar šunys yra pervežami per sieną. Visą tai daroma pagal numatytus standartus. Ir tai yra daroma tam, kad e, nebūtų klastojami dokumentai išduodami gyvūnui. Taip pat e, skundė yra kalbama apie pervežamų gyvūnų skaičių. Graikijoje yra priimtas įstatymas, kuris reglamentuoja leistiną laikomų naminių gyvūnų skaičių, bet tai nėra atspindima ir ES teisės aktuose. Ir dėl to Graikijoje yra numatyta atlikti patikrinimus tuose namuose, kuriuose yra laikoma daugiau negu penki naminiai gyvūnai, bet ES nėra numačiusi jokių ribų nei gyvūnų laikymui, nei jų pervežimui tarp valstybių narių. gyvūnų pervežimas nekomerciniais tikslais yra numatytas gyvų, naminių gyvūnų reglamente 998. Ten nėra išskiriamas gyvūnų pervežimas tik į vieną pusę, ar ketinant jį gražinti, ar panašiai. Gyvūnas paprastai yra pervežimas dėl to, kad persikelia gyventi jo savininkas gyvūnai paprastai yra gabenami kartu su savininkais. Ir čia jau galima tada kalbėti ir apie asmen... asmenų judėjimo laisvę. Jeigu jau užtikrinama žmonėms, tai laisvai turi būti pervežami ir jų naminiai gyvūnai. Čia nekalbam apie tos atvejus, kai gyvūnai yra pervežami tam, kad būtų parduoti arba atiduoti kitam savininkui tą norėjome išaiškinti. Tiek būtų dėl mūsų svarstamos peticijos. Ačiū. Uh, but, uh, uh, the, uh, I mean... Ačiū. Sekretariatas mane informuoja, kad peticijos autorė norėjo atvykti į posėdį, tačiau įrenka papildomus duomenis, dokumentus, informaciją. Uh, siūlau tos peticijos svarstymo neužbaigti ir dar keletą posėdžių tą klausimą svarstyti, kad viskas būtų tinkamai apsvarstyta. Ačiū. Ar yra ar kas nors nori pasiūlyti dėl peticijų, kurių svarstymą siūlome užbaigti, nebaigti ir grįžti prie svarstytų dokumentų? Uh, yeah. Is, uh, is downstairs, but they never told us what, what can we do. What can we do? Ah, there is a um, problem because one of the petitioners was... Iškilo problema dėl to, kad vienas iš peticijos autorių buvo posėdėje, bet mes nepasiūlėme, jis buvo buvo pastate, bet jis nežinojo, kur vyksta posėdis ir kur eiti. We, we can bring him to the room, but shall we reopen the hmm. item? Or? I don't know. It's, it concerns Dublin, that the Dublin. Uh... Susijęs su, su Dublino uh, atliekų deginimo įrenginio statyba. Klau, peticija, kurią ką tik tais. Ar galiu jį pakviesti užžyti į posėdį? Ar jis yra. Suteikime jam šansą, gerai? Ačiū. Υπάρχει τίποτα από το Β προς το Α. No. So all, uh, all uh, petitions in B can be closed. Visos peticijos pagal, kurios švartos B sąraše gali būti užbaigtos. Yra du prašymai dėl 27 ir 93. Pone Bastinaru prašoma, kad jas, jos būtų perkeltos į A sąrašą. So, what are we doing? Is he coming or not? Is he coming or not? Where from? Because if he's coming from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 Uh, is he going to give us? Uh, good morning, Mr. Cassidy. We just heard that you were here. Labas ties, ponia Cassidy. Mums ką tik informavo, kad jūs esate čia, nes prieš tai mes negavome jokio oficialaus pranešimo, kad jūs rengiatės dalyvauti svarstant peticiją. Problema yra ta, kad Mes e, peticijos nagrinėjimą baigėme prieš 15 minučių. Bet mes nusprendėme, kad nusprendėme jūs pasikviesti į posėdį, kadangi jūs atvykote ir kad pristatytumėte galimybę atvejį. Ir jeigu turite kažkokių naujų argumentų ar naujų įrodymų mes galėtumėme tos peticijos svarstymą atnaujinti. So, if you could be, uh, we, we have already ended our meeting, so if you're going to say a few words, please. Taigi, jeigu norite kažką pasakyti, prašau. Uh, could, could you open? Okay.